Rozpoczynamy popołudniową sesję naszej komisji, posiedzenie naszej komisji. Sveiki, ponės ir ponai. Pradėkime agri posėdžio popietinę sesiją. Mes vis dar laukiame poros kolegų. Ir, kaip žinote, kai mes pasižiūrėsime į darbo tvarkę, popiežiaus darbo tvarkę, mes matome, kad numatytas, numatyti klausimai, tai yra Kris Botarman pranešimas dėl kopa pranešimo apie socialinį dialogą kaip efektyviausią priemonę kovoti su socialiniu dempingu ir nedeklaruotų darbų žemės ūkio sektoriuje. profesionalių žemės ūkio organizacijų e, darbdavių grupė, e, kuri yra kopa darbdaviai, yra nacionalinių organizacijų nariai, kuriuos kopa, e, kuriems kopa leido tapti geopa kopa nariais. Jie turi galimybę kolektyviai Tai dėrėtis dėl kolektyvinių susitarimų nacionalinių lygmenių. E, manau, kad mums geriau paaiškės, kaip tai veikia po pranešimo. E, Geopakopa skelbia, e, reaguoja į komisijos pasiūlymus ir dėl reglamentų susijusių su žemės ūkiu ir gruodžio gruodžio mėnesį 16 metų jie parengė pranešimą apie socialinį dialogą ir nedeklaruotą darbą ES žemės ūkio sektorija ir e, numatė, kad reiktų kaip reiktų supaprastinti e, administracinius reikalavimus, kad efektyviai būtų sprendžiama nedeklaruoto darbo e, problema ir e, pareikavo daugiau socialinio dialogo šioje srityje ir tas dviejų metų projektas, kurį palaiko komisija, siekia E, spręsti nedeklaruoto darbo problemą ir pagerinti ūkio, dar, e, ūkio dirbančių darbuotojų situaciją. Taip pat e, siekia kovoti su sukčiavimu ir nesažininga konkurencija. Pranešime numatoma, jog reikia supaprastinti administracinius reikalavimus susijusius su įdarbinimu, mokesčiais ir socialinę apsaugą, ypač norint kovoti efektyviai su nedeklaruotu darbu. Ir tai bus naudinga tiek darbuotojams, tiek darbdaviam, tiek pačiom valstybėm narėm. Taip pat ypač tai bus naudinga tiems žmonėms, kurie patys dirba šioje srityje. Taigi noriu suteikti žodį ponui Chris Bottoman, kuris yra Džio Pakopa pirmininkas. 10-15 minučių savo pranešimų pristatyti ir po to mes perėsime prie klausimų atsakymų sesijos su parlamentarais. You have the floor. Bardzo proszę. Niech pan rozpocznie swoją prezentację. Pone Botuman, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai ir parlamentarams už tai, kad šiandieną mums suteikėte galimybę pristatyti pranešimą uh, kurį GEOPA nariai pateikė. Aš norėčiau trumpai pristatyti Jums tai, ką mes nuveikėme ir kokie yra mūsų darbo rezultatai. E, šiam, šiam, savo pristatymę pirmininkas jau pasakė, kas yra GEOPA. Mes esame darbdavių uh, grupė susijusi su kopa ir mes norime socialinio dialogo kartu su profesinėmis sąjungomis ES lygmenių ir galimybės dalyvauti konsultaciniuose procesuose, kuriuos organizuoja Europos komisija. Ir pirmininkas apie tai jau kalbėjo per pristatydamas mus. Uh, 2014 metų e, pabaigoje turėjome galimybę pristatyti projektą generaliniam užimtumo direktoratui ir mes atlikome tyrimą. Ir jis e, susijęs su nedeklaruotų darbų, neteisėtų darbų žemės ūkio sektoriuje Europoje. Šito tyrimo tikslas yra E, įrodyti, kad nedeklaruotas darbas reiškia socialinį dempingą, o socialinis dempingas nesažininką konkurenciją. Ir e, darbdaviai, e, ir taip yra todėl, kad darbdaviai nesilaiko taisyklių, tai svarbu paminėti šiandieną. Mes, Žemės ūkio darbdavių grupė, esame prieš nedeklaruotą darbą, socialinį dempingą ir kaip mums organizuoti mūsų darbą. Mes matome keturis žingsnius ir galime trumpai apie juos tart, kai ką pasakyti. Kas yra, kokia yra teisinė bazė? Teisinėje bazėje yra apriežiamas nedeklaruotas darbas, neteisėtas darbas. Antras žingsnis yra, turi būti sukurta kontrolės sistema. Labai svarbus yra trečias skyrius - geriausia praktika. Uh, Mūsų pranešime jų yra labai daug ir galiausiai e, mes turime rekomendacijų ir išvadų. E, man, mano pranešimo e, pradžioje aš noriu paminėti, kad šitas tyrimas yra parengtas šešiomis kalbomis. Ir jūs taip pat galite remtis ir šiandienos skaidrėmis, kurie čia pamatysite. Taigi keletą žodžių norėčiau tarti apie apibrėžimus jie yra labai trumpi. Kai užduodame klausimą, kaip galime apibriežti nedeklaruotą darbą, tai galime pasakyti, kad šiuo metu nėra jokio nedeklaruoto darbo teisiškai saistančio apibrėžimo visoms valstybėms narėms. Taigi tokio apibrėžimo Europos lygmenių nėra. Mes matome, kad yra dokumentas iš 1989 e, e, metų ir 2007 metų, kuriame komisija pateikusi apibrėžimus. Ir ten nedeklaruotas darbas yra apibrėžtas kaip bet kokia mokama e, teisėta veikla, tačiau apie kurią nėra deklaruojama valdžios institucijoms. Tokį apibrėžimą radome 1998 ir 2007 metų reglamentuose. Ir ta veikla gali apimti, pavyzdžiui, namų ruošą, įvairias e, kitas paslaugas ir taip toliau. E, arba, pavyzdžiui, e, slaptas darbas veikiant pagalbą neteisėkiams E, gyventojams, neoficialiai gyvenantiems teritorijoje. Ir kas yra nelegalus darbas? Mes turime direktyvą 2009 metų apie trečiųjų šalių nelegaliai Europoje gyvenančius piliečius. Ir šios direktyvos antrame straipsnėje yra nurodomas apibrėžimas. E, tai yra tokių žmonių įdarbinimas. Tai yra nelegalus darbas. Ir mūsų valstybės, mes turėjome galimybę bendradarbiauti su beveik 18 e, šalių ir matome, kad daugelį valstybių narių neteisėtas įdarbinimas jau savaime yra baudžiamasis nusikaltimas. Europos lygmenio apibrėžimų nėra, tačiau kai kuriuose šalise uh, E, nedeklaruotas darbas yra nelegalaus darbo forma. Taip yra Prancūzijoje, Portugalijoje, Vokietijoje ir kai kuriuose kitose šalyse matome, kad nelegalus darbas yra visiškai kas kita nei nedeklaruotas darbas. Kai kurios šalis iš viso neturi jokių apibrėžimų. Taigi, kokia išvada? Mes turime padaryti išvadą, kad jeigu nori ką nors padaryti Europos lygmenį kovoje, kovoje su nedeklaruotu darbu, tai reikia kovoti su uh, tai, ir nelegaliu darbu ir reikia naudoti visą Europą vienodus apibrėžimus. Taip pat mes kai kalbame apie socialinį dempingą, tai ne, turime ir paminėti tokį fiktyvų savęs įdarbinimas, tai fiktyvų savarankišką darbą. Tai įeina į nedeklaruoto darbo apibrėžimą. Europos lygmenių mes apibrėžimo neturime, e, tačiau kai pasižiūrime į Teisingumo teismo e, praktiką, tai mes esame turėję kelias bylas su tuo susijusias ir mes radome trumpą apibrėžimą. Tai gali būti efektyvus e, savarankiškas darbas. Ir e, mes turime asmenį, kuris e, pagal nacionalinę teisę dirba savarankiškai, tačiau iš tikrųjų jis veikia kažkieno kito vardu. Ir jis neturi, e, jis ne, to, tačiau toks darbuotojas iš tikrųjų neneša jokios rizikos tame darbe, kurį jisai veikia, kurį jisai e, daro. Ir paskutinis e, elementas susijęs su apibrėžimais yra tai, kad mes su savo nariais turėjome galimybę padiskutuoti ir su employment užimtumo generaliniu e, direktoriu dėl, e, kalbėjome apie komandiravimą. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, matome, kad komandiravimas dažnėja e, daugiau tai yra naudojama statybos sektoriuje, transporto sektoriuje, tačiau ne žemės ūkija. Taigi Pats darbdavys visose valstybėse narėse yra tikrasis e, žemės ūkio darbuotojų darbdavys. Na ir toliau. Matome, kad tikrai labai nelengva suformuoluoti tos apibrėžimus, mes matome labai daug e, neteisėto darbo, nedeklaruoto darbo e, ir efektyvaus savarankiško darbo. Taigi antras etapas, kuris yra labai svarbus, yra kontrolė. Mes kalbėjome apie tai, kad svarbu įgyvendinti teisės aktus ir užtikrinti darbo uh, inspekciją. Mes kalbėjome ir apie sankcijas, ir apie darbuotojų teises, ir apie įsipareigojimus. Tai yra labai svarbu. Mes savo nariams išplatinome klausimynus ir viename iš jų savo narių paklausėme. Uh, kokia yra e, teisės aktų šaltiniai, kurie, kurie reglamentuoja darbo inspekcijas ir ką tos inspekcijos veikia. Ir trečias klausimas, kokias teisės turi tikrinamos e, įmonės, tikrinami juridiniai asmenys. Skaidrėje matote, kad daugelie šalių ES inspekcijos vaidmuo daugiausia orientuojasi į teisės aktų įgyvendinimą ir dauguma sistemų yra labiau paremtos įstatymų laikymusi. Taigi kontrolės sistema nenumato jokių prevencinių priemonių, tad manome, kad didesnė prevencija yra labai svarbi. Taip pat turėjome galimybę e, išanalizuoti, ar kai kuriuose valstybėse narėse turime kokių pavyzdžių apie tai, ar yra kažkokių kitų priemonių paremtų teisę teisės aktais, pavyzdžiui, galbūt yra kolektyvinių susitarimų. Lab, labai svarbu į viską įtraukti ir socialinius partnerius. Turėtumėte nepamiršti, kad Europoje yra daugiau nei 20 milijonų žmonių dirbančių žemės ūkio sektorija. Tačiau kiekviena šalis labai skirtinga, pavyzdžiui, Vokietija, Švedija, kur labai daug naudojami e, nuolatiniai darbuotojai, kurie dirba etatu ir visus metus. Tačiau tokiuose šalyse kaip Prancūzija, Italija, Belgija yra labai daug sezoninio darbo ir trumpalaikių sutarčių. Taigi jie savo darbą organizuoja visiškai kitaip. Na ir galiausiai mes matome, kad labai daug šalių naudoja taip vadinamą rangą E, tai yra darbuotojas turi tik vieną sutartį, tačiau tuo pačiu metu jis gali dirbti kelioms įmonėms. Mūsų darbė taip pat labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume supaprastinti sistemas. Pateiksiu du trumpus pavyzdžius. Šioje skaidrėje e, yra pateikiama, ką darbuotojas turi padaryti. Pirmiausia, jis turi deklaruoti darbo santykius. Ir kada jis gali pateikti oficialų pranešimą apie tai prieš sudarant sutartį, sutarties sudarimo metu ar po to. Ir situacija skiriasi Lenkijoje, Portugalijoje. Antras klausimas, kokia forma yra pateikiamas tas pranešimas elektroniniu būdu ar fiziškai. Ir paskutinis klausimas yra, kiek tokių pranešimų reikia pateikti, vieną ar daugiau. Taigi, jeigu pranešimas siunčiamas tik vieną kartą, viskas yra daug paprasčiau ir tada yra didesnė galimybė, kad bus laikomasi taisyklių. Tačiau jeigu situacija yra per daug sudėtinga, tai tada gali atsirasti daugiau klaidų. Šita skaidrė yra labai svarbi. Tai yra mm, pranešimas, kurį pateikė darbdavys, tačiau galbūt jis ne šimtų procentų e, tikslus. E, jeigu įsivelia klaida, tai e, šalis turi savo sistemas, kaip tą klaidą pašalinti. Daugelį šalių E, kurios pažymėtos raudonai, jeigu yra padaryta klaida tiesiog pačioje formoje, tai jau yra traktuojama kaip nedeklaruotas darbas. E, ir daug draugiškesnės yra žaliai pažymėtos šalis. Aš manau, kad e, bausmė turi būti proporcinga pažeidimui. Jeigu tiesiog įsivėlė klaida, tai tikrai negali būti laikoma nedeklaruotų darbų. Na ir paskutinė mintis dėl procedūrų yra labai svarbu pamatyti, ką darbdavys turi padaryti tada, kai, tarkime, kažkas dirba įmonėje. Mes turime išsiaiškinti, kaip mes galime suvaldyti darbo santykius. Matome, kad e, sutarties metu e, įvairios valdžios institucijos turi nuveikti labai daug ką. Tačiau taip pat pasižiūrėkime ir antrą eilutę į socialin, socialinę, socialinės apsaugos dokumentus. Šiuo metu žemės ūkio sektorius patiria didelius sunkumus, nes visuomeniam darbui buvo pakeistos taisyklės. Žinome, kad daug rytų Europos žmonių dirba vakarų valstybėse ir dabar kiekvienas žemės ūkio darbdavys, o tarp jų ir daug šeimos ūkių, turi pateikti pranešimus, deklaracijas apie jų vykdomą veiklą, kokius atlyginimus moko ir tai turi padaryti į sezoninio darbuotojo, nusiųsti į sezoninio darbuotojo kilmės valstybę. Tai labai sudėtinga. Uh, Ir paskutinis elementas labai svarbu į viską, ką mes darome, įtraukti ir socialinius partnerius. Mes esame matę, kad tose šalyse, kur dar, e, turime stiprias darbdavių organizacijas padedančias savo nariams, tada matome, kad uh, sutarčių laikomasi daug, taisyklių laikomasi daug geriau. Štai paskutinė skaidrė. Mes turime pranešimą apie tai maždaug 15 puslapių. Mes savo šalyse ieškome gerųjų praktikų, gerųjų pavyzdžių. Turime gerų pavyzdžių apie reglamentavimą, taip pat gerą praktiką apie tai, kaip dirbti su darbo inspekcija. Taip pat e, turime gerą praktiką apie teisės aktų įgyvendinimą ir apie supaprastinimą. Ir pabaigoje mes E, e, taip pat e, rašome apie tai, kaip organizuoti socialinį dialogą tarp darbdavių ir profesinių sąjungų. Šitas pranešimas yra prieinamas viena iš šešiomis kalbomis. Nu, galite pasidomėti. Na ir pabaigoje yra pateikiamos išvados ir rekomendacijos. Paminėsiu tik kelias. Pavyzdžiui, rekomendacijos dėl apibrėžimų. Kaip jau sakiau, Europos lygmenių bendro apibrėžimo nėra. Tačiau labai svarbu, kad mes visi apsibrieštume tas savokas ir dėl to turime kažką daryti ateityje. Kitas klausimas, kuris numatytas išvadose, yra toks, ką toliau turi daryti valstybės narės. Svarbu numatyti prevencinės priemonės. Labai svarbus yra trečias elementas, kad sankcijos būtų proporcingos Kaip jau sakiau, negalima formalios klaidos e, traktuoti taip pat kaip nedeklaruoto darbo. Taip pat dėl supaprastinimo mes žinome, kad yra per daug administracinės naštos ir tai tikrai nedidina uh, E, teisės aktų e, laikymosi. Mums reikia viską supaprastinti. Žinome, kad žemės ūkija yra labai daug šeimos ūkių mažų įmonėlių. Mes turime jų neapsunkinti. Jos neturi biure dirbančio asmens. E, dėl darbo inspekcijos aš apie tai kalbėjau. Ir čia mes turime panalizuoti trišalės sistemas susijusios su socialiniais partneriais ir inspekcijomis. E, dabar dėl socialinių partnerių vaidmens, kaip jau sakiau, e, tose šalise, kur socialiniai partneriai yra labai aktyvūs, geriau yra laikomasi taisyklių. Taip pat žinome, e, kad paskutinis elementas, tai yra neteisėtas, nedeklaruotas darbas, yra problema ne tik nacionalinėje, nacionalinių lygmenių, bet ir tarp valstybinių lygmenių. Ir E, darbdaviai yra nedeklaruoto darbo platformos stebėtojai. 2019 metais mes apie tai ketiname kalbėti žemės ūkio sektoriuje ir labai svarbu, kad mes paminėtume savo rekomendacijas ir geriausią praktiką bei supaprastinimą. Ir taip pat um, mes labai lauksime e, įvertinimo gerosios praktikos. Mes socialinio dialogo komitete esame parengę svarbų tyrimą. Tai mes turime išvadą, kad esame prieš bet kokią nedeklaruoto darbo formą ir mums reikia ne daugiau teisės aktų, bet jų reikia geresnių ir supaprastintų taisyklių. Pavyzdžiui, paprastesnių taisyklių mūsų nariams. Labai ačiū. Labai ačiū. Na, o toliau klausimai, pasisakymai. Ir pirmasis ponas Uozum. Ačiū, ponė pirmininkė. E, anksčiau su kolega Feronu mes sustikome su žmonėmis Vaklūzo regione ir išgirdome įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kad yra tūkstančius darbuotojų vaisių daržovių e, ūkiuose dirbantis, e, tam reikia daug darbo, tai sunkus darbas. Pavyzdžiui, yra sustarimas su Ispanija. E, Ispanijoje sustarimo egzistuoja E, importuoti darbuotojus iš Pietų Amerikos, iš Ekvadoro, Peru, e, nes e, vietoje sunku rasti sezoninių darbuotojų, tai kelia daug nerimo, didelis galvos kosmas, ką jūs ketinate daryti, kad užtikrinti tokių darbuotojų pasiūlą, jeigu čia kalbėtume apie europiečius. Ir antra, ką jūs darote su net nelegalaus darbo kaštų. Kaip e, stebėti, kas vyksta darbo rinkoje, kaip e, susidoroti su tuo. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti mūsų svečiui. Man buvo labai malonu su juo sustikti ir pasidomėti šio e, organizacijos pranešimu. Kalbame čia apie profesionalius ūkininkus. Tačiau labai svarbu, aišku, kalbėti ir apie e, tokius samdomus žemės ūkio darbuotojus. Tai labai svarbi e, žemės ūkio verslo dalis. Taip pat mums reikia kalbėti apie ir E, aplinkoskinį tvarumą ir apie socialinį tvarumą. Pats e, laikas apie tai kalbėti. Norime padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą. Mes nenorime daugiau taisyklių, mes norime, kad dabartinės taisyklės būtų geresnės, tai turbūt galėtų būti svarbiausia jūsų pasisakymo išvada. Ir tai reikštų taip pat apibrėžčių suderinimą. Jeigu teisingai supratau, yra apibrėžčių, kurios varijuoja, palyginti, lyginant įvairias šalis ir įvairiai tie dalykai traktuojami. Be to, e, nuobaudos, sankcijos taip pat yra skirtingos e, dėl teisėtos praktikos, tai skirtingai reaguojama į tą nelegalų darbą. Taigi jūs norite, kad būtų tam tikras taisyklių suderinamumas. Ar galite tai patvirtinti man? Ir dar vienas dalykas. Sezoniškumas smarkiai varijuoja žemės ūkija. Kartais e, yra pikai, kai reikia labai daug darbo jėgos, darbo rankų, mėnesiui 45 dienoms ir e, ūkininkams reikia greitai pasitelkti daug samdytų darbuotojų, laikinų darbuotojų. Aš esu Ispanė. Mano regione žemės ūkėje e, dirba daug laikinų darbuotojų. E, jau 30-40 metų. Prieš 30-40 metų žmonės vykdavo į Prancūziją e, rinkti vynogių, pavyzdžiui, ir panašiai. Sutarčių, laikinų sutarčių pagrindų Kaip susidaroti su tokiais pikais, kai padidėja darbo rankų paklausa, kad nebūtų to nelegalaus darbo, nelegalių darbo sąlygų, dėl ko didėja nelygybė. Žemės ūkis turi būti konkurencingas ir aišku, kad tai turės spindėti ir darbo kaštuose. Tačiau reguliuojami atlyginimai, bent jau mano šalyje, yra reguliuojami vietos, bent jau provincijos kolektyvinių sustarimų, o regionų situacijos varijuoja, skiriasi. Taigi e, tokie kolektyviniai sustarimai turi ir savo kainą. Taigi ką būtų galima padaryti šioje srityje? Ponas Denano. Pone pirminkė, aš manau, kad šis pranešimas e, yra savalaikis šiandien Tikrai turime klausimų dėl e, socialinio dempingo Europoje. Ne tik žemės ūkėje, bet ypač ir žemės ūkėje. Ir kadangi jeigu nėra apibrėžčių, kas yra nelegalus darbas ar nedeklaruojamas darbas, kyla klausimas dėl to, ką daro Europa šioje srityje. Aš manau, kad yra tikras pavojus, jeigu nereaguosime e, šiais klausimais, nes tai yra ir konkurencijos iškreipimas, e, tai yra aiškiai matoma. Ir, mat, e, aišku, ir žmonių situacija, jeigu jų darbas neklagojamas, jie neturi teisų, jie tarsi neegzistuojame, neturi teisų sveikatos priežiūros srityje ir taip toliau. Aš norėčiau pagalvoti, pasmastyti apie šios klausimus, nes tam, aš esu iš regiono, kur e, yra daug sezoninio darbo, ypač e, skinant obolius. E, ir reikėtų apmastyti, kaip apriepti tos skirtingus sezonus, kad būtų antra sistema pagrindas apriepti tos sezonus. Ponas Ropė toliau. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tikrai su malonumu paklausiau jūsų pranešimo ir manau, kad e, e, klausimas, na, tikrai su turbūt nemaža barzda ir e, sprendimų reikia pakankamai ieškoti lankščių, kad situacijai nepakenkti, nes mes turbūt visi puikiai žinom, kad ypatingai žemės ūkis yra specifinės rytis, kadangi tai yra remiamas rytis ir kad nuolatos kaime žmonių mažėja, dirbančiųjų mažėja, ypatingai mažėja jaunų ūkininkų ir jeigu mes dar griežtesnės priemonės pradėsim taikyti, tai ko gero turėsim labai daug problemų. Tai iš tikrųjų e, netgi manau, kad jeigu šiandieną nėra apibrėžimų, tai ar galima laikyti tai pažeidimais, jeigu nėra nustatytos iki galo žaidimo taisyklės. Ir tas taisyklės nustatinėti aš siūlyčiau labai atsargiai. Aš pasigėdau jūsų pranešime na, informacijos apie priežastis, kodėl yra nelegalus darbas, kodėl yra nedeklaruotas darbas, kokios tai priežastis. Galbūt atskirose valstybių senarėse mokesčių sistemos yra labai nepalankios, e, reiškia, deklaruo darbo, arba biurokratinės sistemos yra labai nepatogios. Ir galbūt dėl to yra viena iš priežasčių, kad žmonės geriau rizikuoja dirbdami nedeklaruodami darbą, negu kad formaliai susitvarkytų. Tai galbūt reiktų galvoti, kaip surasti būdus, kad būtų naudinga deklaruoti. Kad jeigu jam galbūt nelabai naudinga šiandieną, bet ateičiai, kad būtų naudinga. Tai va tik tokiu būdu, manau, kad mes suinteresuodami žmogų galim šitoj vietoj, tegul mes labai didelės naudos ekonominės neturėsim, bet mes turėsim apskaitą, mes turėsim tikrą vaizdą ir galų gale e, turėsim ateityje rezultatą, kada jau, sakykime, šita sistema susitvarkys. Tai iš tikrųjų manau, kad e, reiktų e, na, šitos dalykus pakankamai atsargiai pasižiūrėti. Taip pat galvoju, kad e, Jūs nepasakėt visiškai, akosgi procentas sudaro maždaug e, e, žemės ūkija nedeklaruoto darbo. 1 procentas, 50 procentų, nes kiekvienas turbūt gali skaičiuoti savo laikotarpiu. A, tenai, sakykime, talkų metas, kada tūkstančiai yra vežami žmonių ir kitas dalykas laikotarpis, kada ten dirba 2-3 žmonės, sakykime, samdomi e, už kombaino vairo ir taip toliau. Tai e, ir dar e, toks dalykas, kad dėl pačių terminų. E, jūs e, sulyginot, kad nedeklaruotas darbas tai yra socialinis dempingas. Kitose srityse aiškinama, pavyzdžiui, transporte, kad jeigu mokamas e, ne to šalies atlyginimas, tai yra socialinis dempingas. Tai kaip yra su tuo socialiniu dempingu? Ar jeigu aš jam moku, ne, sakykime, ne 2000, o pusantro socialinis dempingas, arba jeigu jisai ne, nedeklaruotas ir nesiskaito kaip darbuotojas, tik tada yra socialinis dempingas. Šitoje vietoje, manau, šitas e, tikslumas labai svarbus. Nes vienas dalykas yra deklaruotas darbas, kitas dalykas yra mokamas atlyginimas už tą darbą. Ir negalima jų suvesti į vieną, kad ir vieną tą patį pavadinimą vadinti kaip socialiniu dempingu ir vieną kitą. Tai turėtų, manau, būti kažkokie tai, na, kitoks pavadinimas Tai iš tikrųjų manau, kad e, šituo klausimu tikrai e, ir Europos mastu turbūt reiktų padirbėti, kad na, e, tas laisvas žmonių judėjimas, laisvas darbo jėgos judėjimas būtų kažkoks tai aiškesnis viso Europoje. Ačiū. Bardzo dziękuję. Pan poseł Kaputa. Ačiū, toliau ponas Kaputa. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti planui Botermanui už labai įdomų pasisakymą ir įdomų pranešimą, kas bus naudinga, manau, mūsų dialoge ES institucijose ir su ūkininkais. Aš, mane labai domina šį temą ir nedeklaruoto darbo problema. Aš esu iš kampanijos, Ir ši tema labai svarbi visai pietų Italijai ir iš tiesų visai pietų Europai. Ir ši problema e, iš tikrųjų labai aštri žemės ūkio sektorėje. Ir jeigu susidurime su nelegaliais tarpininkais, kurie mm, išnaudoja viešasias e, institucijas ir išnaudoja įvairiausias spragas. E, Italijoje yra daug patirties šioje srityje. Mes esame patvirtinę įstatymą netgi dėl tokių tarpininkų ir sezoninių darbuotojų. Ir aš manau, kad ES galėtų pasinaudoti mūsų patirtimi. E, mes bandėme E, susidoroti su, su žmonėmis, kurie išnaudoja žmonės, e, e, verzami juos dirbti nelegaliai ar dirbant nedeklaruotą darbą. Praėjusią gegužę aš pats uždaviau klausimą komisijai dėl tų, dėl tų tarpininkų, gangsterių sezoninio darbo kontekste ir aš nelabai buvau patenkinęs atsakymu, todėl patikiau antrą klausimą, papildomą klausimą su konkrečiomis detalėmis. Žinoma, turime įvairias direktyvas dėl saugos darbe, dėl neteisėtos migracijos, tačiau atrodo, kad nelabai suvokiame situaciją, nes tie sezoniniai darbuotojai atrodo nematomi viešosiams įstaigoms. Ir atrodo, kad e, šioje srityje reikėtų griežtesnio valstybės įsikišimo. Tai galėtų būti susiję ir su bendros žemės ūkio politikos tam tikromis sąlygomis, siekiant e, tam tikrų e, nuostatų ir mūsų dialogė su Džioto kopa. Na ir mano klausimas būtų toks, ar e, jums netrodo, kad viešųjų įstaigų didesnis matomumas e, žemės ūkio sektorėje, e, griežtesnis viešųjų įstaigų elgesys galėtų padėti sukontroliuoti tai, kas tampa tiesiog žemės ūkio rykštę. Ačiū, toliau pane Neutscher. Aš taip pat norėčiau padėk padėkoti um, pranešėjai. Pažvelgus į, į pavadinimą, aš pamaniau, kad iš tikrųjų tai yra labai svarbu mūsų Žemės ūkio komitetui, kad aiškiai parodytume, kad mes tikrai prieš, prieštaravim bet kokiam nelegaliam, nedeklaruotam darbui, siekiam apeiti taisyklės. Tokius veiksmus turime smerkti. Tai nėra kažkokia smulkmena, nėra nėra kažkoks smulkus nusižengimas. Tačiau labai dažnai atrodo, kad e, reikalingos sankcijos, kai yra išnaudojami kiti žmonės. Pavyzdžiui, pabėgėliai, e, kurie išnaudojami kaip į darbo jėgą, tam e, tokiais atvejais turi būti uh, tikrai rimtas baudžiamasios sankcijos, tai nėra smulkmena. Na, o ūkininkai labai dažnai žino, kas parūpina jiems tuos neteisėtus darbuotojus, nelegalius darbuotojus, tačiau labai dažnai dėl to vyroja tyla. Na, bet man atrodo, kad mes Europos parlamente turime pasakyti, kad bet koks nelegalus, nereguliuojamas darbas yra nepriimtinas. Sakoma, na gerai, gerai, bet juk e, tada bus daugiau biurokratijos, visokių mokestinių naštų ir taip toliau. Ne. Jeigu nereguliai darbinį žmogų, padarai nusikaltimą ir turi būti nubaustas. Yra ir pas mus e, sričių, pavyzdžiui, Bavarijoje, kur žmonės įdarbinami tiesiog gatvėje vienai dienai ir panašiai. Tiesiog gėda dėl tokio elgesio. Žmonės, kurie tai daro, turėtų pakliūti į kalėjimą. Pane Petir. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pozdravljam vaše goste. Zahvaljujem im. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų svečiui už pranešimą. Kaip matote, kaip matome, Jūs pasinaudojate 16 valstybių narių duomenimis. Mano pirmasis klausimas būtų toks. Kada galėtume tikėtis duomenų iš visų valstybių narių, įskaitant ir iš Kroatijos? Paminėjote tris geriausios praktikos pavyzdžius. Visą tai kai kuriams valstybės narėms galėjo atrodyti gana plataus užmojo žingsniai, Mes puikiai žinome, kad ne visada ūkininkai organizuojasi ir būrėsi į asociacijas, kad galėtų dėrėti su socialiniais partneriais. O tai yra labai svarbu, tai būtų optimalus sprendimas. Bet jeigu pasižiūrėtumėm į tai, kas vyksta ES lygių, matome, kad socialiniai partneriai nesugebėjo pasiekti susitarimo netgi dėl darbo laiko. Ir galite įsivaizduoti, kokia yra padėtis žemės ūkija kur ūkininkai nėra pakankamai organizuoti, todėl jie negali veiksmingai kovoti už savo teisės. Minėjote problemas valstybėse narėse. Sakėte, kad kalba eina ne apie tai, kad trūksta reglamentavimo, trūksta kokybiško reglamentavimo. Kas jūsų nuomonė turėtų būti traukta mūsų reglamentus, kad mes galėtume pakeisti dabartinę situaciją šioje srityje, kad situacija pagerėtų? Be to norėčiau paminėti, kad buvau pranaš... pranešėję, rengiant pranešimą ir nuomonę dėl moterų vaidmens kaimo vietovėse. Turiu klausimą susijusi su profesiniu statusu pavyzdžiui, sutoktinių, kurios padeda e, dirbant ūkiuose. Kokią informaciją jūs turite apie tai? Ar valstybės narės pasirengusios pripažinti moterų profesinį statusą, moterų, kurios dirba ūkiuose ir padeda savo vyrams? Dėkuoju. Dėkuoju. Ponas Marės. Ačiū pirminkė. Manau, kad šis pranešimas yra įdomus. Bet turime atsižvelgti į nesenus įvykius. Pavyzdžiui, viduržymio jūros regione tūkstančiai pabėgėlių. Labai daug yra neteisėtų nelegalių migrantų, kurie išsikelia į Italiją, Graikiją, Ispaniją. ir ten jie užstringa tam tikrą prasme. Ir ten susidaro sąlygos nelegaliam ir ne, neklaruotam darbui. Iškyla problemų, nes ūkininkai yra neturtingi, jie patiria spaudimą, jie turi mokėti mokesčius, Ir pagal memorandumą trišalį taip pat jie patiria spaudimą. Ūkininkai yra labai neturtingi, o taip pat yra tūkstančiai migrantų, kurie yra pigi darbo jėga. Jie įdarbinami didesniuose ūkiuose, o nedideliai šeiminiai ūkiai tiesiog paliekami nuo šaly. Dideliuose ūkiuose dirba reguliariai daugybė neteisėtų migrantų, uh, Ir tai, o maži ūkiai neturi jokios paramos. Reikėtų migrantams suteikti e, tam tikras e, sąlygas. E, Žemės ūkio ministras ponas Apostolas sako, kad 1500 žmonių, migrantų, jiems bus e, duota žemės, kurie, kurią jie galės dirbti. Tai bus tarsi specialios ekonominės zonos. Ten nebus taikoma įprastinė darbo teisė. Ten migrantai ir pabėgėliai. Visi jie yra migrantai, o pabėgėliai tik pateikia paraišką, po tam tikro laiko gaus pabėgėlių statusą. Taigi tie migrantai tose vietose galės dirbti žemę. Bet jie, žinoma, negaus kažkokio draudimo ir kitų garantijų. Tai yra naujas reiškinys Graikijoje, bet manau, kad panašiai ir Italijoje, ir Ispanijoje bus daroma. Bet tai visiškai žlugdo smulkius ūkininkus. Tai yra naudinga dideliems, stambiems ūkiams, kurie naudojasi e, migrantų darbo jėga. Dėkoju. Jau e, baigėme kalbėtojų sąrašą, visi pasisakė. O dabar norėčiau stikti žodį e, ponui Botanko, jūs atsakytumėt į klausimus ir pakotum, paman, pakomentuotumėt, ponas Watermanas. Ačiū, pirinkė, aš pasistengsiu atsakyti į kelis klausimus, kurie buvo patekti. Pirmiausia, atsakysiu tuos klausimus pagal tokią tvarką, kaip pasižymėjau. Pirmiausia, dėl politinių pabėgėlių. Konstatuokime, jog yra nemažai Europos šalių, į kurias plūsta politiniai pabėgėliai, karo pabėgėliai yra atliek, atlikti e, tyrimai ir mes prašome žmonių užpildyti klausimyną dėl to, kokios yra galimybės įdarbinti pabėgėlius. Tai nėra neteisėtas darbas ir štai ponė taip pat uždavė klausimą. Visi žmonės ir darbdaviai yra prieš nelegalų darbą, nedeklaruojamą darbą ir tokie dalykai yra sankcionuojami. Bet jeigu kalbame apie politinius pabėgėlius, Tai mes konstatavome iš tų šalių atsakymų, kurios atsakė klausimynus, kai pabėgėlis yra užregistruotas, jisai turi galimybę gauti darbo leidimą. Dešimčiai mėnesių, dvylikai mėnesių. Ir tai yra galimybė tam tikrose valstybėse narėse, kai tokie pabėgėliai gauna e, darbo leidimus, kad jie, tie politiniai pabėgėliai gali, e, turi teisę dirbti. Tokiu būdu atsaky, atsakiau į klausimą kelių parlamentarų. Pone Petir patikė klausimą. Kodėl mes turime tik tai 16 e, šalių atsakymus? Taip, mūsų tikslas yra užbaigti mūsų darbą šią temą apie nedeklaruotą ir nelegalų darbą. Ir yra stebėtojų platforma, kovojanti su nedeklaruojamu darbu. Iki 2019 metų mes pasistengsiu užbaigti šį tyrimą ir gauti atsakymus ir iš, iš kitų valstybių narių, kurios neatsakė į tą klausimyną, įskaitant ir Kroatiją. Buvo patiktas klausimas dėl reglamentavimo kokybės. Mes konstatavome, kad daugelį šalių, kurios pasisakė už taisyklės, mes konstatavome, kad tos taisyklės yra pernelik sudėtingos. Didžiojo dalyje šalių yra šeimininio pobūdžio žem, žemės ūkio įmonės. Ir šeimininiai ūkiai trumpų laikotarpių naudojasi sezoninių darbuotojų darbo jėga, nes jie patys vieni negali tam tikrų darbų nudirbti. Taigi tam tikrais laikotarpiais jie tarpa tarp, tarp, tarsi darbdaviais. Taigi nedėlėse įmonėse, ypač žemės ūkinėje, reikėtų išlaikyti tam tikrą palankų reglamentavimą ir supaprastinti tą procedūrą. Kaip pavyzdžiui, jeigu kai yra sudaromi darbo santykiai, reikėtų tai grįsti Dabar iki šiol yra reikalavimo daugybės dokumento, dabar reikėtų supaprastinti procedūrą, galbūt pakaktų kažkokio vieno dokumento ir užtikrinti kokybišką reguliavimą. Kai kurios valstybės narėse žemės ūkio darbuotojai yra gerai susiorganizavę, kitose mažiau. Pavyzdžiui, Lenkijoje, Bulgarijoje mes stengiamės kartu su kolegomis iš kitų šalių pabrėžti socialinio dialogo svarbą. Jeigu galima sustarti tarp socialinių partnerių, tai tuose susirimuose yra atsižvelgiama į sektorių specifiškumą. Jeigu vyriausybė priima sprendimus, tai jie yra bendro pobūdžio, bet labai svarbu priimti sprendimus vietos lygių, žinant visą realią padėtį. Paskutinis elementas Mes esame įsitikinę, ir tai yra labai svarbu, kad žemės ūkija yra nemažai šalių, kur moteris labai aktyviai dirba ūkiuose, bet jos yra tarsi nematomos, jos neturi statuso, profesinio statuso. Ir moterų organizacijos kopoje, kai kuriuose valstybės narėse jau pradeda suteikti socialinį statusą moterims, kurios dirba e, žemės ūkiuose Ir čia labai svarbu, kad e, moteris ir šeimos nariai, kurie dirba tose ūkiuose, kad jie būtų matomi. Kai kurios valstybės narės jau pradėjo tai reglamentuoti, bet manau, kad dar nemažai reikia nuveikti. Dėl kitų klausimų, kuriuos pasižymėjau, e, savo tyrimuose jūs sakėte, jūs paklausėte, ar yra socialinio dempingo apibrieštis? Kas tai yra? Ar tai yra, kad mokama ne 2000 eurų, pusantro tūkstančio eurų? Kas tai yra tas socialinis dempingas? Galima kalbėti apie labai paprastą apibriežtį. Socialinis dempingas, jeigu dirbama vienoje šalyje, o taisyklės, kurios yra numatytos toje šalyje pagal darbo teisę, kur kalbama apie e, darbo laiką, atlyginimą, E, tam tikrus e, papildomus mokėjimus, jeigu tus, tų taisyklių nėra laikomasi. Tai čia ir yra socialinis dempingas. Taip pat, kai kalbam apie komandiravimo darbuotojų, daug kalbama socialinį dempingą. Tarkim, komandiruotas darbuotojas vienoje valstybėje narėje gauna vieną atlyginimą, kitoje kitokį atlyginimą, o čia reikėtų išlaikyti vienodą atlyginimo lygį. Taigi socialinis demikas yra tuomet, kai nesilaikoma darbo taisyklių konkrečioje darbo vietoje. Ir jeigu asmo, pavyzdžiui, iš Prancūzijos, iš Prancūzijos sako, kad yra, darbo kaina nėra vienoda skirtingose ES valstybėse narėse. Tačiau atlyginimas už darbo valandas priklauso valstybių narių kompetencijai, kai kur numatomas minimalus atlyginimas, o kitur yra darbdaviai ir socialiniai partneriai gali nustatyti tą minimalų atlyginimą. Bet kas yra svarbu šiuo atveju? kai yra nustatomas atlyginimo lygis pagal, skirtingas pagal valstybės narės, nes tai priklauso ir nuo pragyvenimo lygio, kadangi skiriasi pragyvenimo lygis tarp valstybių narių. Taip pat egzistuoja darbuotojų judumas Europoje ir tai yra labai svarbu. Jeigu kažkas atvyksta į Lenkiją arba į Prancūziją arba Belgiją ar Italiją, yra svarbu laikytis taisyklių, kurių, kurių, laikytis tų taisyklių, kurios yra nustatytos toje šalyje, kurioje atliekamas darbas. Taip pat buvo patiktas klausimas dėl procentų. Koks yra nelegalaus darbo procentas? Sunku tai nustatyti. Pavyzdžiui, kažkas nedeklaruoja darbo, dirba nelegaliai. Tai nėra kažkokios galimybės atsekti. Mūsų uh, tyrimė, 12 puslapyje, mes kalbame apie tam tikrus tyrimus, apie vertinimus atliktus, skaičių, procentų Tai nėra lengva nustatyti. Taip pat e, profesinių sąjungų veikla yra svarbi veikla, jų atliekami tyrimai žemės ūkio srityje. Profsąjungų žemės ūkio srityje devyniose ar, val... ar dešimtyje šalių atliko tyrimus ir kalbama jų dokumente apie procentinį dydį. Apie 20 procentų, gal nedaugiau, bet aš manau, kad šiek tiek yra išpūstas, padidintas šis skaičius. Taip pat yra sakoma, tame tyrime, kad yra neįmanoma nustatyti konkretaus tikslaus skaičiaus. Egzistuoja nedirbamas darbas, tačiau reikėtų, sunku nustatyti tikslų procentą, reikia mažinti tą nedeklaruojamą darbą. Taip pat nėra klausimų, kodėl yra socialinis dempingas, dėl kokių priežasčių kyla nelegalus darbas, nedeklaruotas darbas atsiranda. Galėčiau netiesiogiai atsakyti, kaip pavyzdį pateiksiu. Daugelie šalių tai nustatyta. Nėra daromas skirtumas tarp nelegalaus darbo ir, nede, ir nedeklaruojamo darbo iš vienos pusės ir iš kitos pusės dėl formalumų nesilaikymo. Daugelie šalių, jeigu vien nesilaikoma formalumo, tai yra traktuojama lygiai taip pat kaip nelegalus darbas. Bet tai nėra normalus požiūris. Reikėtų daryti skirtumą, diferencijuoti tarp formalumų nesilaikoma ir nedeklaruojama ar nelegalaus darbo. Kiti klausimai dar buvo pateikti. Iš Prancūzijos e, asmo patikė klausimą. Sako, kad yra e, šalių, į kurias atvyksta, pavyzdžiui, iš Pietų Amerikos darbuotojai. 28 valstybės narės ES laisvai e, juda darbo jėga. Ir jeigu kažkas gyvena kitoje šalyje, trečioje šalyje, už ES ribų, tai priklauso nuo to šalies. Kiekviena valstybė narė gali pati nuspręsti, kas gali atvykti, įvažiuoti į jos teritoriją. Pavyzdžiui, kolega iš Suomijos. Suomija turi sutarimas Rusija. Ir, ir tame sustrime numatyta galimybė e, priimti darbo jėgą iš Rusijos. Ir Lenkija turi sustrimą su Ukraina. Taigi yra galimybė Lenkijoje darbinti žmonės iš Ukrainos. O dėl e, pietų Europoje yra sustarimai su Šiaurės Afrika įdarbinti žmonės iš ten. Taigi tai priklauso nuo konkrečių valstybių. Nėra e, taisyklių ES lygių, e, kokie žmonės gali atvykti į ES, o kurie ne. Į kai kurias ES valstybės narės atvyksta žmonės iš Pietų Amerikos, bet tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas, nėra taisyklių ES lygių. Toliau. Klausimas, kurį uždavė Paltaras iš Ispanijos. Ar ar reikėtų normalizuoti, suderinti tam tikras apibrieštis. ES institucijose ir taip pat minėtoje mano platformoje yra svarbu tai suvienodinti, kad būtų galima geriau suprasti šį reiškinį ir taip pat pasistengti ES lygių kovoti prieš nedeklaruotą ir nelegalų darbą. Ir čia labai svarbu turėti tą patį vienodą apibrėžimą, apibrėžti kad galėtume kovoti su šiuo reiškiniu vieningai kartu su ES institucijomis. Reikėtų kartu su valstybėmis narėmis parengti rekomendacijas, kad būtų galima supaprastinti e, padėtį, kad būtų galima paremti mm, mažus šeimininius žemės ūkius, kad ir ten būtų galima taikyti bendrasias taisyklės. Taip pat buvo kalbama apie sezoninį darbą. Yra tam tikrie laikotarpiai, kai yra labai daug darbų, yra aktyvus laikotarpiai žemės ūkyje. Ir mes konstatavome, kad tam tikrose valstybėse yra daugiau lankstumo, daugiau galimybių sudaryti laikinas sutartis sezoniniam darbui ir mažiau pažeidimų yra. Pavyzdžiui, Prancūzijoje 38 valandos per savaitę darbo žemės ūkė, 11 valandų per dieną ir tam tikras valandų skaičius per savaitę. Manau, kad reikėtų daugiau lankstumo, ypač aktyviais laikotarpiais, kad būtų galima sudaryti trumpalaikės sutartis ir tai galėtų padėti pasitarnauti žemės ūkiui ir šeiminėms žemės ūkiams. Dar atsakysiu į vieną klausimą. Iš Italijos parlamentaras pateikė klausimą, kad mums reikia tam tikrų įsikišimų iš valstybės pusės. Daugelį valstybių narių galimas toks įsikišimas ir sprendimų ieškojimas – Pirmiausia, reikėtų siekdinime socialiniams partneriams rasti sprendimus, kurie būtų pritaikyti sektoriaus e, ypatumams. O jeigu tai nepavyktų, tuomet ant, antruoju etapu reikėtų, kad jau e, valstybė galėtų įsikišti. Taip pat buvo klausimas, ar būtų galima tam tikras sąlygas nustatyti Sunku atsakyti šį klausimą. Jau kalbėjome su kolega iš Geopa. Kol kas dar sunku padaryti skirtumą tarp pažeidimų, kurie susiję tik tai su tam tikrų formalumų nesilaikimu, o iš kitos pusės su tikrų nelegalių darbu ūkininkas, tarkim, ūkininkų šeima vienoje šalyje, kuriems reikia tik tai tam tikrų sezoninių dar, darbuotojų trumpų laikotarpių, negalima būtų traktuoti jų situacijos kaip nelegalaus darbo naudojimo. Reikėtų statistiką patikslinti, padaryti tikrai skirtingai traktuoti formalumų nesilaikymą ir nelegalų darbą Tai gana subtilus klausimas. Reikėtų panagrinėti, tiksliau nustatyti sąlygas, kad atskirti tuos dalykus. Taigi pasistengiau atsakyti į didžiąją daugumą klausimų. Jeigu kažką pamiršau, kas jums yra svarbu, e, prašau kreiptis į mane. O dar norėčiau vieną dalyką jūsų paprašyti. Jūsų komitetui tai yra svarbu. Tai yra pateikti pavyzdžių iš direktyvos apie socialinį saugumą, socialinę apsaugą. Darbdavys kiekvienoje valstybėje narėje, kai kalbam apie sezoninius e, darbuotojus, tai daugelį šalių tuo pačiu metu reikalingi tie sezoniniai darbuotojai. Kiekviena šalis, Vokietija, Prancūzija, Italija turėtų susisiekti su institucijomis E, tų sezoninių darbuotojų kilmės šalyje. Tai yra labai svarbu tai ūkininkų šeimai, kur jo samdo. Taigi darbdaviai turėtų spręsti aktyviai šį klausimą. Kalbėjomės mes ir su profsąjungomis. Profsąjungos pritarė mums. Bet norint padėti žemės ūkiai, ūkininkams, reikėtų visą tai organizuoti tinkamai, įgyvendinamai nepažeidžiant darbuotojų teisių, socialinių teisių darbuotojų nepažeidžiant, jų teisės į pensiją, apmokėjimo lygos atveju, tai yra administraciniai klausimai. Kur turėtų būti ta socialinė apskaita, kokioje šalyje vykdoma? Tai tiek. Ačiū, jeigu pamiršau, ką nors atsakyti, tai prašau man priminti apie tai. Bardzo dziękuję. Odpowiedział pan. Dziękuję. Taip, jūs atsakėte į didžiąją klausimų daugumą. Gana išsamei. Viskas įvyko laiku, netgi dar dešimt minučių liko, tai tikrai retas dalykas, taigi noriu Jums labai padėkoti už pranešimą, už diskusijas, už Jūsų atsakymus. Šis klausimas yra svarbus, liečiantis labai daugelį žmonių. Taip pat yra ir komisijos atstovas. Taigi dėkoju dar kartą Jums, ponia Votermanai. Nežinau, ar dar būtų kokiu nors papildomų klausimų. Manau, kad galėsite parašyti elektroninį laišką ponui Botermanui. Jo pranešimas yra prieinamas keliomis kalbomis, taigi dar kartą dėkuoju pranešėjai. Przechodzimy do punktų kolejnego, punktų 11. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. bitininkystės sektoriaus perspektyvius, bet užuot e, šį klausimą nagrinėjant, pirmiausia, turime pranešimą iš STOA. Tai yra kalbam apie tikslėje, e, tikslai žemės ūkį ir ūkininkam Europoje ateitį. Suorganizuoja seminarus, tyrimus ir 28 europarlamentai dalyvauja sto organizacijos grupėje, petėje Nekov, ponė Makentaja, jie yra paskirtieji e, atstovai mūsų, iš mūsų komiteto įsto e, darbo grupę. Vyko diskusijos toje grupėje. Ir pirmininkų suigoje buvo šiokie tokie ginčiai, kai buvo kalbama apie atstovų skaičių paskirtų iš kiekvieno komiteto į sto grupę. Na, šeši minutų. Bet kai jau reikėjo dalyvauti sto posėdžiuose, tai tada kažkaip visi nusiramino. Kalba eina apie ūkininkavimo ateitį Europoje ir žinau, kad ponia Maginės prižiūri šį darbą kaip parlamento vicepirmininkė. Pone Makenta, ponas Rubek taip pat dalyvauja šiame atliekamame tyrime, dalyvavo tame tyrime. Mes turime jau to tyrimo rezultatus, tiek elektroniniu būdu, tiek yra ir popierinis e, variantas šio dokumento. Daug yra kalbama tikslo į žemės ūkį, bet geriausias dalykas turbūt būtų perduoti žodį ekspertams. Mes žinome, kad ūkininkavimas yra labai daug išlaikų, išlaidų reikalaujantis dalykas. Ir turime ištikrinti, kad tai, kas išleidžiama žemės ūkio gamyboje, kad tai būtų daroma veiksmingai, efektyviai. O dabar suteiksime žodį ekspertui pateikti šį procesą. Taigi šiltai jūs sveikinu atvykusi mūsų komitetą ir dabar žodis jums. Very much. Uh, Labai ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkuoju parlamento nariams už suteiktą galimybę apžvelgti e, svarbius precizinės e, žemdirbystės aspektus. Šitą darbą atlieka kelios valdžios institucijos šioje srityje. E, Ir mes, kai analizuojame ūkininkavimą Europoje, matome, kad e, beveik 85 procentai mūsų ūkių yra mažesni nei 20 hektarų, tik 7 procentai yra didesni nei 50 hektarų. Taigi susidurėma e, su Mm, dydžio problema, tačiau dydis netgi ne vienodai pasiskirstęs tarp valstybių narių. Taigi tai yra problema su, viena problema, su kuria mes susidarėme um, ir susidursime ateityje. E, kita problema yra ūkininkų bendruomenės demografinė situacija. Tik e, nedidelis ūkininkų skaičius po 15 metų bus darbingo amžiaus. Taigi tik 20 procentų ūkininkų dabar yra jaunesni nei 44 metai. Ir e, tai e, labai maža bendruomenė, tad kyla klausimas, ką mes galime padaryti, kas e, vyksta su mūsų visuomenė ir visuomenė ką mes galime, kokias mes galime pasiūlyti bendruomeniai, kad ūkis būtų patrauklus žmonėms, kad būtų jaunų ūkininkų. Kaip jau minėjau per ankstesnius pasisakymus, labai svarbu užtikrinti, jog žmonės liktų gyventi kaime, tačiau tai yra problemiška. Manau, kad dabar turime panagrinėti temas, apie kurias turime pakalbėti. Mes kalbame apie tokias savokas kaip a, a, išmanusis ūkininkavimas, tikslioji, tikslusis žemės ūkis ir m, mm, jo evoliucija ir m, mm, žemės ūkio visuomenės skaitmenizavimas. Taip pat tokie iššūkiai, kurie mums kyla, yra maisto ir mytybos saugumas, klimato kaita, aplinkosauga. sauga E, taip, e, matome, kad visuomenė tampa vis labiau skaitmeningesnė. Kiekvienas turbūt čia esantis turi e, išmanų į telefoną. Ir kad tai, visi žinote, kad tai takoja kasdienį mūsų gyvenimą, kad visur yra internetas. Tikslioji, že, tikslus žemės ūkis gali panaudoti technologiją ir skaitmenizaciją ir gauti tinkamų žinių. Uh, ir e, gal tuo gali prisidėti prie pažangaus ūkininkavimo. Mes turime pasistengti optimizuoti žemės ūkio e, e, produkciją ir galime užtikrinti tinkamą, optimalią kombinaciją, tai yra genetinė, aplinkosaugos. Labai svarbu, jo gera būtų dirba, kuo geresnis klimatas šalyje, tuo geresnė dirba. Taip pat be abejo technologija E, turi, gali padėti mums rūpintis pasėliais ir be abejo visą tai svarbu suderinti su protingu valdymu. E, taigi mums kilantis iššūkis yra optimizuoti šitą kombinaciją. Tad mes turime panalizuoti, kokie yra pažangaus ūkininkavimo komponentai. Manau, kad tai yra informacijos analizė. Mums reikia gerų E, pastebėjimų. Mes e, labai daug ką galime pamatyti nuvykę į lauką. Ar mes e, galime suskaičiuoti pikčiolės lygas, ar galime jas pastebėti, ar matome, agar, kad, ar, kad javose ar pasėliuose yra pakankamai maistingųjų medžiagų. Stebėti nepakanka, svarbu dokumentuoti, pavyzdžiui, sudaryti dirbo žemėlapius. Uh, Galbūt tokie dokumentai yra, tačiau jie turi būti ir prieinami. Arba turi būti registras apie tai, kaip anksčiau buvo naudojama, naudojami e, žemės e, plotai, kokie e, javai buvo auginami, kokie pasėliai buvo. Tai reikalinga analizė ir remdamiesi analizę mes galime atlikti protingus sprendimus ir parinkti tinkamą genotipą. Uh, E, galbūt yra tam tikrų e, kukurūzų veislė, kuri labiau tinka vienokiai ar kitokiai dirbai. Ir toje klimato zonoje, ta, toje geografinėje vietovėje, e, turėdami reikiamą informaciją, ūkininkai galėtų tą informaciją perduoti sėklų įmonėms ir kitoms institucijoms, kad būtų aišku, kokia vertė yra reikalinga tam tikram genotipui. Kai yra apibrėžiamas genotipas, tada e, svarbu pasodinti, pasėti kultūrą. Ir čia taip pat labai svarbus e, trašų aspektas. Svarbu žinoti, kiek trašų reikia pilti į hektarą. Tačiau taip pat ir e, teisingai tą daryti. Mes turime panaudoti tam tikslui tinkamus chemikalus ir manau, kad chemikalo ar trašos sudėtis priklausys nuo tos analizės apie dirbą, kurią turėsime iš anksto. E, Manau, kad toliau mes galime kalbėti apie veiksmus. Svarbu, kad e, laika laiku būtų e, e, padaromi visi veiksmai, pavyzdžiui, nei per vėlai, nei per anksti nebūtų pasodinama kultūra arba pasėjama, kad tai būtų daroma tinkamomis klimato sąlygomis ir sutinkama įranga. Taip pat svarbu, kad turėtume gerai veikiančią ir gerai pritaikytą techniką, kuri galėtų tinkamų metų, tinkamoje vietoje e, patrešti tinkamų kiekių dirbą. Tad svarbu mums turėti ir duomenis, ir žinias, ir technologiją. Mes e, atlikome kelis eksperimentus nedidelėme lauke. Pasižiūrėkime į raudonas vietas. Šioje vietose ūkininkas prarado pinigų. Jie turi tai žinoti, o tamsio, tamsiai pažymėtose vietose ūkininkas uždirbo. Tačiau jis naudojo e, chemikalus ir sėklas, kurias vienodai e, išsklaidė šio, šiame lauke. Tad kyla klausimas, e, kaip tai padaryti teisingai. Taigi labai svarbu mm, užtikrinti, kad būtų uh, E, taikoma ir taip vadinamas tikslus žemės ūkis. Mes e, turime suderinti tradicinį ūkininkavimą su tradiciniu valdymu. Tai yra, turime atsižvelgti į lauko e, dydį ir taip pat turime paskirstyti lauką į tam tikras skirtingas zonas. Kai kuriuose zonose reikia taikyti šiek tiek daugiau trašų, tarkime ar, ir kitose, o kitose zonose galbūt trašų reikia mažiau. Nes bet kokiu atveju tos trašos nepadeda padidinti e, derliaus. Ta patį reiktų pasakyti ir apie e, kenkėjų bei lygų kontrolę. Ir taip pat mes e, kalbame ne tik apie konkretų lauko valdymą, vietovės valdymą, bet taip pat ir apie atskirų augalų bei atskirų medžių valdymą. Taigi galime kalbėti apie tai ir e, pasitelkdami technologijas. Tačiau taip pat galbūt galime pasakyti, kokią įtaką tokie, tik, tik, toks tikslus žemės ūkis ES E, padaro. Manau, kad naudojantis tokiomis technologijomis mes galėtume smarkiai prisidėti prie maisto saugos ir manau, kad galbūt pažangi, pažangus ūkininkavimas e, pasitelkiant e, technologijas padeda mums gauti didesnį derlį, derlių, naudojant mažiau chemikalų ir taip pat galime pagaminti daugiau maisto produktų iš mažesnio žemės ploto, jeigu visiškai išnaudosime derlingiausias žemės. Tai yra viena iš kelių galimybių. Jeigu mums pavyks tai padaryti, tada mes galėsime užtikrinti ir didesnę maisto saugą. Aš manau, kad yra ir tvaresnis ūkininkavimo būdas. Mes matome, kad daugeliu atveju toks pažangus ūkininkavimas e, padaro įtaką žemės ūkiui. Taip pat turime nepamiršti ir, sos, ir visuomenės pokyčių, juk visi perima naujas technologijas ir manau, kad e, tos technologijos E, gali e, padaryti patrauklesnės kaimo vietovės, žmonėms gali pradėti patikti ūkininkavimas. E, tai technologijos gali įtakoti ir jų darbo praktiką ir jų gyvenimo sąlygas, taip pat padėti sukurti laisvalaikio formų. Ir taip pat gali būti ūkininkavimo verslo modelių, kurie Tai apims ir duomenų tvarkymą ir mokymus. Juk iš tiesų prireiks naujų technologinių įgūdžių, aplinkosaugos įgūdžių ir vadybos įgūdžių. Manau, kad jauniems ūkininkams tai tikras iššūkis. Manau, kad šiuo metu visi žinome, jog žemės ūkio, iš žemės ūkio gaunamos pajamos dabar yra mažesnės nei vidutinės mm, gyventojų pajamos. Labai svarbu padidinti, pakelti mm, ūkininkų socialinį statusą. Taip pat svarbu, kad tikslusis žemės ūkis būtų įperkamas, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio yra ūkis. Galbūt e, žmonės užsijima, labai intensyviai užsijima e, vaismedžių mm, va, mm, auginimu. Arba galbūt ūkis yra mažas Tačiau turime nepamiršti, kad jie visi sukūrė darbo vietas, darbo, darbo vietos kūriamos ne tik tradicinėme žemės ūkėje, tačiau tai gali būti kūriama ir kitose veiklos srityse susijusiuose su žemės ūkiu. Manau, kad Europos politikos formuotojams tai yra tikras iššūkis. Taigi, pabandykime apibendrinti. Tikslus žemės ūkis yra susijęs su duomenų gavimu, jų stebėsena, jų analize ir a, apsaugos a, sistemos sukūrimas, jos valdymas. Taip pat, a, taip, a, tikslus žemės ūkis padeda sukurti daugiau, a, naudojant mažiau išteklių. A, jis orientuotas į duomenis, paremtas duomenimis, ir e, paremtas technologijomis, ypač naujomis, kurios turi atsirasti kaime. Jis paremtas informacija ir žiniomis, e, kuriomis remiantis priimami sprendimai ir imamasi veiksmų. Ir turi būti tinkamas visiems ūkių tipams. Labai svarbus aspektas, kurį šiandieną patiria ūkininkai, tai yra parodyti, kad jie taiko gerąją ūkininkavimo praktiką, jie netgi patiria tokį spaudimą. Ir aš manau, kad e, tikslaus žemės ūkio technologijų dėka tai bus generuojama automatiškai. Ir e, jeigu yra taikoma geroji ūkininkavimo praktika, tada e, gaunamas sertifikatas, kad ūkininkas laikosi reikiamų tikslų žemės ūkio kriterijų. Žem, tikslio žemės ūkio priemonės ir koncepcija padeda sumažinti aplinkos poveikia aplinkai, pavyzdžiui, užkerta kelią erozijai, potviniams, optimaliau naudojamos trašos ir gerinama gruntinio vandens kokybė. Taip pat sumažinami, sumažinami chemikalai skirti apsaugoti pasėliams ir taip pat netgi naudodami mažiau chemikalų mes galime sumažinti kenkėjų e, ir lygų įtaką e, gribelinių susirgymų skaičių. E, tad Taip pat šitas toks ūkininkavimas padeda efektyviai taikyti įvairių pasėlių auginimo technologiją ir taip skatina biologinę įvairovę ir padeda išlaikyti mūsų dirbos kokybę. Tikslus į žemės ūkis gali turėti įtaką BŽUP Pavyzdžiui, kai kalbame apie na, paramą pajamoms arba parama skiriama tiksliam žemės ūkiu siekiant sumažinti poveikį aplinkai. Mes kalbame pažangę, pažangų žemės ūkį Europoje, turime omenyje nekenksmingą aplinkai, taip pat kuriančią darbo vietas. Ir mes turime skatinti pereimą prie tikslaus žemės ūkio. Uh, E, tikslaus okininkavimo, nebūtinai pasitelkdami labai didelę techniką. Yra daug kitokių technologijų. Visą tai turi būti daroma e, ūkininkų, kurie yra apmokyti, kurie turi naujų technologinių ir vadybos įgūdžių. Ir taip pat e, tai turi būti prieinama nepriklausomai nuo to, koks yra ūkio dydis. Kokios yra mūsų politikos e, sritis ES, kur tikslus žemės ūkis gali turėti įtakos ar gali prisidėti? Mm, prie mm, e, šios e, žemės ūkio šakos formavimo, tai tos rytis yra aplinkosaugos politika, regionė politika. Uh, E, taip pat skaitmeninė politika, moksliniai tyrimai ir inovacijos, konkurencijos politika. Taip pat e, labai svarbu, kad ir švietimas būtų vykdomas atitinkamai, nes reikia pakeisti mentalitetą. Taip pat labai svarbi yra ir pramonės politika, nes įrangos gamintojai e, čia taip pat labai svarbus. Pone pirmininkė, dabar jau baigsiu kalbėti, galėčiau pateikti daugiau pavyzdžių, tačiau kai prasidės diskusija, aš galėsiu juos ir išvardinti. Ačiū. Mm, ačiū labai. Na, šiandien e, jaučiamės gana patogiai, nes laikas mūsų nespaudžia. Jūs esate profesorius, mes labai džiaugiamės, kad radote laiko atvykti pas mus pasikalbėti ir pateikti šį pranešimą. Dabar e, suteiksime galimybę mūsų nariams užduoti klausimus. Pane Neuchel. Labai ačiū. Man labai įdomu e, tai, ką jūs sakėte vienu sakymu. Tai yra, kad e, tikslus įkininkavimas turi būti prieinamas tiek dėlėms, tiek mažiems ūkininkams. E, tačiau bendrai suprantama, kad e, mažam ūkiui e, labai sunku susidoroti su technologiniais iššūkiais. Ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kaip jums atrodo, kaip tie maži ūkeliai gali paž pažengti į priekį iš techninės pusės, nes tam reikia didelių investicijų. Ir E, labai svarbu, kad e, tai būtų naudinga ir didelėms žemės ūkio bendrovėms. Ir taip pat, kaip galima jiems pagaminti daugiau, naudojant mažiau. Ar mes dabar e, E, kartais apsimetinėjame, kad e, galima pagaminti daugiau e, su mažiau išteklių, mm, tačiau tai nebūtinai sukuria pridėtinę vertę. Ir mm, vienas iš svarbiausių ir sunkiausių punktų yra tai, kad svarbu kiekvienai profesijai turėti daugiau technikos. Uh, Tačiau kaip mes tada susidarosime su biurokratiniais reikalavimais? Jūs kalbėjote apie e, tai, kad e, ūkininkas e, turi šiek tiek išmanyti ir chemiją, ir kompiuteriją, ir kitus aspektus. Kaip jums tai ir ta situacija atrodo? Ar jūs manote, kad tai bus pritaikyta didžiai ūkininkų dalį, ar tik tais kai, kai kuriems ūkininkams? nie będzie miała wyjścia. Na, nemanau, kad čia yra kokia nors išeitis. Panas Valkarsel, vicepirmininkas. Ačiū, pana pirmininkė. Manau, kad e, Daugelis jūsų žinote, kad esu tik pakeitinis narys šiame komitete, bet kaip Europos parlamento vicepirmininkas aš esu atsakingas už klausimus susijusius su to. Tai yra e, mūsų skyrius, kuris e, e parlamentui užtikrina nepriklausomus tyrimus ir informaciją teikia apie mokslo ir technologijų pažangą mūsų darbe. Na, kaip žinote, šios skyriaus tikslas visiems nariams pateikti išvadas, rekomendacijas apie geriausius mokslinius tyrimus, kad juos būtų galima atsižvelgti planuojant ir plėtojant strateginę politiką trumpam viduriniam ir ilgam laikotarpiui ir prisidėdamas prie Europos parlamento darbo, sto pateikė vertingus pranešimus, vertingus tyrimus, kaip pavyzdžiui tas, kurį išklausome šiandien. Čia buvo kalbama apie tikslų į žemės ūkį ir ūkininkavimo ateitį Europoje. Manau, kad tai buvo labai informatyvu ir įdomu. Dabar norėčiau pabrėžti, kad Murcija, mano regionas, gyvena iš žemės ūkio. Ir tai daro panaudodamas, kaip galima efektyviau, trūkstamus vandens išteklius. Ir manau, kad tikslusis žemės ūkis gali būti labai vertingas mūsų regionui. Dirbame labai sausame klimate ir darome tai panaudodami e, technologijas mes E, naudojame automatizuotas drekinimo sistemas, taip pat rotuojamos kultūros e, ir taip toliau. Mes e, investuojame ir į naujoves ir dėgiame tas naujoves. Mūsų vyriausybės, regioninės vyriausybės darbo deta ir taip stimuliuojama ir tikslu, tikslu, stimuliuojamas ir tikslusis žemės ūkis. Ir atrodo, kad mūsų yra vienas iš pirmaujančių regionų panaudojant tokias technologijas. Tai reiškia ir sutaupytas lėšas, ir išteklius, pavyzdžiui, vandens. Taip pat e, naudojame ir nudruskinimo technologijas. Taigi, šis tyrimas bus vertingas mums visiems ir e, leis geriau panaudoti tokių technologijų potencialą. Aišku, kad tokios technologijos turi būti pritaikytos kiekvieno regiono e, specifiškumui, bet galų galia tai padeda pagerinti mūsų regiono konkurencingumą. Labai ačiū, ponė vicepirmininkė, už e, šią pateiktą informaciją. Taip pat dėkojame Jums už Jūsų aktyvumą. Dar kartą dėkoju. Ponas Denano, prašom. Ačiū pirinkė. Taip, šis klausimas dėl tikslo žemės ūkio mums svarbus ir jau esame parengę kolegos Tamer pranešimą šio klausimu. Ir aišku, mūsų tikslas yra išlaikyti žmonės kaime. Ir e, aišku, reikia vengti išvaistimo, e, siekti geriausių rezultatų. Aišku, kad moksliniai tyrimai ir informacija yra labai svarbu dėl dirvos sudėties, dėl geografinės klim, padėties klimato ir taip toliau. Ir po to e, turint tokią informaciją, reikia ieškoti ryšių tarp šių visų parametrų ir e, e, veiksmingai išnaudoti tuos duomenis. Ir kaip kolegė Neuchel sakė, e, ar maži ūkininkai gali reaguoti į tokius mokslinius klausimus? Na, tik, aišku, kad naujoji karta kuri geriau pažįsta informacinės technologijas e, ir kitus e, technologijos klausimus, e, galėtų panaudoti tokius dalykus, nes visiems tai būtų naudinga. Aš noriu pasidžiaugti, kad ES yra lyderė šioje srityje. Horizontas 2020 turi šiems klausimams skirtas 4 milijardus eurų. Ir, ir mes puikiai suvokiame, kad e, naujoji žemės ūkio politika turėtų atsižvelgti į, į šios e, aspektus e, ir teikdami pasiūlymus dėl naujos žemės ūkio politikos turime to nepamiršti, turime nepamiršti tos, to mokslinio žemės ūkio plėtojimo. Labai ačiū, aš manau, kad šiandieninė diskusija bus mums labai naudinga, kalbantis su mokslinio tyrimų direktorato atstovais, nes koordinatorių posėdėje priemėme tokį sprendimą, būtent surenkti tokį susitikimą su mokslinio tyrimų direktorato darbuotojais. Nes šis direktoratas ir koordinuoja būtent mokslinio tyrimų vykdymą. Ačiū dabar ponas Kaputo. Ačiū pirmininkė. Tikslus žemės ūkis yra strateginė priemonė, kuri yra svarbi žemės ūkiai Europoje ateit, ir bus svarbus ateityje. Tai, tai gali padaryti esminį poveikį e, derlingumui, mokslinio technologijų nepilotuojamų e, orlaivių panaudojimas gali padėti geriau panaudoti trašas, taupyti vandenį, taip pat taupyti kūrą. Tikslaus žemės ūkio dėka galima turbūt sustiprinti ir jaunimo užimtumą, nes būtent toks žemės ūkis e, reikalauja tam tikrų technologinių, techninių žinių, kuriamis pasižymė būtent jaunimas šiomis dienomis šiais laikais. To jau labai gerai, kad šis tyrimas pabrėžia tokius aspektus, kurie atrodo yra pamatuoti. Turime pradėti e, galvoti būtent mes, politikai, apie štai ką. Kaip labiau skatinti tokį naują žemės ūkį kad kaimo vietovės nepatirtų konkurencinių nuostolių, mažėjai ūkiai būtent nepatirti, nepatirtų nustatymo į antrąjį planą, planą, nes kyla pavojus tokios mažų ūkių nustatymo į paraštės galimybės. Iš tiesų, tie mažieji ūkiai galėtų būti kaip ir startuoliai, bet jiems bus būtų sunku konkuruoti su didrais ūkiais, su koncernais. Manau, kad ateities e, žemės ūkio politika turi atsižvelgti į tokias priemonės, e, pavyzdžiui, tokias kaip jaunų ūkininkų mokymas ar kaimo vietovių skaitmeninimas. Tai yra būtina Labai dažnai telekomunikacijų bendrovės neinvestuoja kaimo vietovėse, tiesiog e, dėl to, kad ten nėra daug vartotojų. Ir tai gali būti problema. E, Labai ačiū už tai, kad pristatėte tyrimą. Aš e, šiek tiek esu nusivylusi dėl to, kaip yra vertinami tie rezultatai. Aš um, Matau, kad jūs sakote, kad e, tai turės ir neigiamų pasiekmių, pavyzdžiui, dideliai, e, didelė, didelėms įmonėms. Ir tose e, šalise, kur e, daugiausia auga ekonomika ir kur yra daug darbo vietų, tai turės daugiausia neigiamos įtakos, e, taip pat augant paslaugų sektoriui. Yra ir kitų studijoje tyrimė iš, iš paminėtų panašių aspektų. Kai pasižiūrime praktikoje, matome, kad jauni žmonės galbūt norės užsiimti tiksliuoju žemės ūkiu ir e, svarbu, kad jie suderintų tai su ekologiškais metodais, pavyzdžiui, simtų biologiniu e, žemės ūkiu ir galbūt užsimtų kitokią vadybą. Taigi labai svarbu, kad jaunimą mes išlaikytume e, kaime ir tai galime padaryti turėdami daugiau technologijų. Taip pat E, jūs manote, kad technika būtų paskata e, tam tikslui, e, tačiau yra ir kitų dalykų. Jūs paminėjote kitus dalykus, pavyzdžiui, pajamos. Pajamos yra mažesnės nei ES vidurkis, tačiau galbūt mums pavyktų daugiau gaminti, turint įdedant mažiau išteklių. Ir Ne, aš manau, kad labai svarbu, jog jie būtų, produktai būtų parduodami už tinkamą kainą. Šioje vietoje vargu ar padės tikslus iš žemės ūkis, o dėl socialinio statuso, kurį jūs minėjote, tai e, jis gali padidėti, e, sakote, tada, jeigu bus naudojama daugiau technikos. Aš šiek tiek abejoju, aš manau, kad socialinis e, statusas tarp ūkininkų priklauso visai ne nuo to, priklauso nuo to, kaip jie yra priimami visuomenėje, technologijos čia nepadės. Taip pat kalbėjote apie tai, kad turi būti naudojama mažiau pesticidų, chemikalų ir panašiai, tai ga, įmanoma e, vykdant tikslų žemės ūkį. Ir, tačiau labai svarbu, kad ūkininkai geriau žinotų, kas vyksta jų laukuose, jų dirboje. Ir e, jiems reikia, juos reikia mokyti apie dirbos sveiką, sveikatą, apie tai, kas ten vyksta. Uh, Ir e, dabar e, jūs norite juos daugiau mokyti technologinių dalykų, skaitmenizacijos, tačiau jie turi turėti žinias apie e, dirbą, apie tai, kaip vienas su kitu saveikauja įvairūs augalai ir fauna. Tai taip pat labai svarbu. Taip pat man labai įdomi ta, ta skaidrė, kur jūs. Uh, parodėte, kaip reikia paskirstyti laukus ir ten pritaikyti įvairius e, trašų kiekius. E, labai, aš manau, kad ūkininkai turi labai gerai žinoti, kokie laukai tinkami kokiems e, pasėliams ir kaip tuos laukus apdirbti ir kultivuoti. Dažnai ūkininkai labai gerai žino savo žemės, tačiau būtina, kad ūkininkai gautų daugiau žinių ir švietimo. Ir aišku, susijęs tai su jų pačių pastebėjimais ir naujais duomenimis, tai būtų labai naudinga. Tačiau nepavyks tiesiog tik tais rinkti duomenis, duomenis dar reikia ir įvertinti. Ir tada, remiantis tuo įvertinimu, reikia E, nurodyti priemonės, kaip elgtis laukia, tačiau patys ūkininkai žino, kaip reikia, e, reikia elgtis e, laukia, savo laukuose. Ir taip pat mes turime pakalbėti daugiau ir apie aplinkosaugos ir klimato aspektus. Ačiū. Man atrodo, kad ūkininkai žino puikiai, kas vyksta dirboje Na, aišku, ir kompiuteriai gali tą nustatyti, bet kuris, kažin, iš jų geresnis jutiklis. Pone Miller. Labai ačiū. Aš Nemanau, kad viskas yra taip kritiška, kaip kal, anksčiau kalbėjusioji, e, nes šitame tyrime yra labai daug, e, labai aiškiai yra parodytos įvairios ribos. Viskas prasideda nuo ūkio struktūros ir be abejo pats didžiausias iššūkis yra tai, kad žinome, jog 21 procentas e, ūkininkų yra, yra e, jaunesni nei 44 metai, o visi kiti yra vyresni. Mes turime ne, e, pasižiūrėti realybę į akis ir turime labai aiškiai nustatyti veiksnius, ką mes toliau darysime. Ar, e, ar vyresni žmonės turi galimybę apskritai išmokti technologijų ir pritaikyti jas. Dabar dėl duomenų prieinamumas ir saugumas ir e, tinklo užmėsgymas yra labai svarbi tema. Aš manau, kad tai atlieka labai svarbu vaidmenį ir e, kai kalbame apie brangę techniką, smulkioms įmonėms, kažu ar ji yra prieinama, yra tokių. E, tokios technikos, kurią gali naudoti visa bendruomenė, tačiau e, yra tokių įmonių, kurios e, nega, negauna pakankamai pajamų, jokių pajamų iš žemės ūkio. Uh, ir e, jie nepanaudos jokios technikos. Taip, egzistuoja naujos technologijos ir tai susijęs su europinė struktūra. Mes turime labai skir didžiulių skirtumų tarp valstybių narių. Ir aš manau, kad uh, ūkininkai ne viską gali priimti. Be abejo, ūkininkų įsilavinimo uh, e, lygis Europoje taip pat labai skiriasi. Uh, Aš e, be abejo manau, kad e, gamtos labai detaliai tikrai nesuplanuosi mes e, prieš pastarąsias, per pastarąsias kelias dienas matėme, kas vyko įvairiuose regionuose, nieko nenumatysi, nieko nesuplanuosi. Tačiau labai svarbu, kad ūkininkai būtų geriau šviečiami ir mokomi. Uh, mes galime užduoti klausimą, kokias konkrečias išvadas mes galėtume padaryti e, mūsų BŽUP srityje, ką mes norime sustiprinti, galbūt labiau padėti smulkioms įmonėms. Ir šiandieną e, žemės ūkis yra pristatomas skirtingai. Labai dažnai vartotojai turi kitokių Mm, norų. E, jie galbūt gauna netinkamą informaciją iš reklamos, iš žiniasklaidos ir taip toliau. E, tačiau e, mes norime labai aiškiai pasakyti, kad tikslus į žemės ūkį su įvairiomis mašinomis, technika ir technologijomis yra palanki ir aplinkai. Aš manau, kad uh, E, kai galvoju apie mūsų ideologinius e, debatus e, Vokietijoje, tai ten tikslus žemės ūkis pristatomas kaip dalykas, kurį reikia užsitarnauti, turi ir gal, išgautų, ir užsitikrinti jį iš gautų išteklių dirbant žemę. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad visiems rūpi mažieji ūkiai. Tačiau atsiminkime diskusiją dėl biudžeto ir žemės ūkio sektorių. Pasiūlymas dėl paramos mažiems ūkiams nebuvo patvirtintas. Jis nesulaukė pritarimo net mūsų komitete. Na, dabar galbūt galėčiau sutikti žodį poniai Maginės, prašom. Ačiū pirmininkė, labai ačiū Jums už tyrimo pristatymą. Norėčiau pradėti nuo mažųjų ūkių klausimo. Man atrodo, susidaro įspūdis, kad mažiai ūkiai nėra intensyvūs ūkiai. Iš tiesų, e, kai kurie iš jų yra labai intensyvūs ir jie turi tokie būti, kad uždirbtų pakankamai pajamų. Kartais e, mes painėjame, ką reiškia tie mažiai ūkiai ir dideli ūkiai. Bet dar du dalykai dėl šio tyrimo. Man, man atrodo, kad jūsų pasisakymo pradžia dėl demografinės padėties buvo įdomi. Šiame komitete dažnai kalbame, e, nedažnai kalbame apie ateitį, tačiau čia būtent kalbama apie ateitį, nes visą tai įvyks nepriklausomai nuo to, ką mes manome, nes tai jau vyksta, atskiri ūkininkai jau taiko tokias technologijas. Aš norėčiau išgirsti, kodėl e, kai kurie ūkininkai pradeda taikyti tokias technologijas, kiti ne. Jūs sakote, kad reikia naujų įgūdžių. Valstybės narėse Ar yra pakankamai supratimo žemės ūkio kolegijų ar universitetų lygmenių, kad reikia keisti mokymo kursus, kad būtų e, pri, na, na, priimami tie nauji pokyčiai, nepriklausomai nuo mūsų nuomonės apie, jo, apie juos. Ir vienas e, iš jūsų vaizdų rodė kai kurios e, grafikus, kur buvo rodoma, kur ūkininkai praranda pinigus. Bendroji žemės ūkio politika turi ir žalinimo priemonių ir atrodo, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti būtent toms e, žalinimo e, zonoms, kurios jūsų žemėlapė atrodo buvo raudonas. Taigi žemės ūkio politikos ateityje galėtume panaudoti tuos duomenys, e, kurie yra jūsų tyrime. Taip pat, kai kalbėjote apie mašinas, Kalba ne apie tai, kad tų mašinų turėtų būti daugiau, jos tiesiog bus kitokios, labiau pritaikytos ir galbūt e, e, tikslesnės. Norėčiau užduoti dar vieną klausimą dėl to, kaip augalų apsaugos pramonė sureaguos būtent į šios pokyčius. Nes tam tikrų mastų mažiau bus naudojama. Atrodo, kad mažiau reikės įnašo ir kokį poveikį tai turės tam sektoriui, kuris būtent kūrė medžiagas žemės ūkiai, gamina medžiagas žemės ūkiai. Na ir dar vienas e, komentaras. Ką jūsų manimo galėtų geriausiai padaryti šis komitetas šiuo klausimu? Nes e, kai to imasi išsamesnio tyrimo, tai reikėtų po to jį kažkaip įgyvendinti, o ne padėti į lentyną. Taigi gal galėtumėte pasakyti, kaip mes galėtume praktiškai panaudoti šį tyrimą? ir kad jis pasiektų ir praktiškai ūkio lygmeniai. Ačiū ponas Nekov toliau. Labai ačiū ponia pirmininkė. Profesoriau, aš esu stoa narys ir mane labai domina naujų technologijų dėgymas ir šiandien norėčiau užduoti Jums konkretų klausimą apie e, tą tikslų į žemės ūkį. Konkrečiau kalbant, kaip pakeisti pesticidus taip vadinamais biopesticidais, tai yra pesticidais, kurie nekenkia, neužtaršia gruntinę vandens, dirvos. Taip pat e, mane domina e, dirvos erozijos klausimai. Viena vertų naudojamas technologijos, kad pasiektume geresnių rezultatų, bet taip pat ir tam, kad būtų apsaugota aplinka. Tai jos naudojamas kovoti ir su dirbos erozija. Kas manote apie tai? Ačiū toliau, ponas Hausling. Dėkuoju. Uh, Na, aš e, tikrai labai žaviuosi tuo, kaip jūs tikite techniką ir jūs manote, kad e, ateities problemas galima išvengti, išspręsti tiesiog technologijomis. Ir e, mes turime daug problemų, pavyzdžiui, mes gaminame per daug, matome, kad produkcijos kiekis didėja ir, pavyzdžiui, mes nebenorime daugiau pieno ir taip toliau. Aš netikiu tą e, tezę, kad technika padės pasiekti, jog e, vėliau bus mažiau naudojama e, mėšlo ar chemikalų. Mes panaudosime labai brangę techniką jei, jeigu mes norime gauti trejų padėlių iš vieno aro, tai vis tiek tą pačią brangę techniką reikės naudoti. Tai daugiau technikos reiškia, e, reikia turėti daugiau lėšų tam. E, jeigu automobiliai yra taupesni, tai e, jie naudoja mažiau degalų, tačiau pats automobilis yra brangesnis. Tai e, Jūs iškeltė tokį klausimą, kaip mes turėtume šitą politiką finansuoti. Atsakymas būtų jūsų tyrimas e, nauja BŽUP. E, mes e, turime išsiaiškinti, kas E, gauna naudą iš tų e, išmokamų lėšų. Ūkininkai, gamintojai ar visa rinka. E, taigi, pirmiausia, mažiausiai naudos gauna ūkininkai, nes jie turi daug investuoti į techniką. Tikrai sąžiningai nemanau, kad mes visas problemas įspręsime grinai techniniais dalykais. Aš nežinau, ar galiausiai mums pavyks padidinti ir ūkininkų skaičių, te, naudojant, pritraukiant juos technologijomis. E, technologija iš tiesų atlieka vis didesnį vaidmenį visose srityse. Ir mes e, be abejo turime rinkti duomenis. E, tyrime pasakyta, kad daugelis Europos įmonių tiesiog neturi galimybės įpirkti E, technologijas ir rinkti duomenis kitaip negu didelės įmonės. Ir kam priklauso e, tie duomenys, kuriuos e, siunčia ūkininkas. Galbūt chemijos pramonė gali būti labai suinteresuota tais duomenimis ir jie gali jiems padėti strategiškai kalbant jų rinkoje. Aš manau, kad e, nebuvo užduotas e, klausimas, kam tie duomenys priklauso. Aš e, nesu sistemiškai nusteikęs prieš technologijas, tačiau aš manau, kad neturime galvoti, jog tai yra panacėja. Panie pośle, ale czy nie... Pone parlamentarė, ar neteisingas yra tvirtinimas, kad technikos e, plėtojimasis ir jos panaudojimas e, dideliu mastu e, siekia, leidžia gerinti ir našumą, procesai tam pagreitesni ir e, investicijų graža geresnė. Taip jau veikia e, visą tai. To reikia nepamiršti taip pat. Dėkoju. Aš klausiausi pono Hoislingo nuomonės ir man susidarė įspūdis, kad mes e, čia dabar diskutuojame apie tai, ar šita e, technika bus ūkiuose ar ne. Ne apie tai mes kalbame, e, ne nuo mūsų tai priklauso. Taip, šita technika atsiras rinkoje. Ir pa, aš norėčiau a, pacituoti paskutinį Vokietijos kaizerį, a, kuris prieš šimtą metų a, sakė, kad automobilėje ateis ir praeis, tačiau visgi jis klydo. Nes uh, pas, automobiliai atėjo ir pasiliko. Aš manau, kad skaitmenizacija yra tikrai neišvengiamas procesas. Ir ji pasiteisins ir tikrai ji bus integruota į mechanizuotą žemės ūkį. Priklauso, patinka mums tai ar ne. Diskutuojame ne apie tai, diskutuojame apie tai, kokią įtaką tai padarys žemės ūkiui ir skirtingoms ūkininkavimo formoms. Aš manau, kad šita diskusija yra tikrai labai e, svarbi. E, buvo kalbama apie mažas e, įmonės, apie E, e, tuos, e, tuos regionus, kur, kurie yra netokie palankus ūkininkavimui, kur mažiau, kur mažiau technologijų yra. Yra tokių technologijų, kurios tinkamos yra ir sunkiems, sudėtingiems regionams. Mes turėtume mm, pasvarstyti, ar bendradarbiavimas ir e, mechanizacija neturėtų būti daugiau stiprinama dėl to, kad manau, kad jau dabar e, Vokietija uh, ir Austrija e, tikrai e, atlieka puikų darbą, e, kurdamos įvairias technologijas, mašinas. Aš man, manau, kad nebūtinai jauni žmonės žavėsis tokia mechanizavimo forma. Taip, jaunuoliams labai įdomu yra skaitmenizavimas, tačiau 95 procentai ūkininkų yra E, tikrai nesusiję su kažkokia efektyvia technologija, bent jau aš tokios patirties e, neturiu, negirdėjau. E, jauni žmonės tikrai žavisi technologijomis ir galbūt jiems pavyks išnaudoti technologiją šiame skaitinėme pasaulyje. Ja nie ograniczam wystąpień. Neriboju pasisakymo laiko, bet prašau patiems save riboti, ponas Nikolson. Ponas Nikolson. Labai ačiū, pirmininkė. Be abejonės, technologijos mokslas turi, turės suvaidinti labai svarbų vaidmenį žemės ūkio ateityje. Ir jie jau vaidina tą vaidmenį pastarai dešimtmetį. Kokie yra sunkumai šiandien, jeigu kalbėsime apie šeimos ūkį, tos technologijos ir mokslo kainą? pažvelkime į tai, kiek kainuoja traktorius, palyginti su tuo, kiek jis kainavo prieš 30-40 metų. Ūkininkas man pasakojo, kai nusipirko, e, nusipirko pirmąjį traktorių, vieno bulvių lauko pelnas jau padengė jo kainą. Šiandien, sakė, jis to nebūtų galima padaryti. Na, mūsų padėtis galbūt sudėtinga, bet nėra prasmės žvelgti į praeitį e, per rožinius sakinius ir manyti, kad viskas buvo taip gražu. Ar vėl grįžime prie arklių? Ne, turime įsileisti naujas technologijas. Ponas Dorfonas sakė, kad jos ateina e, vis tiek ir, ir jų daugės e, ateityje. Jeigu esi 55 ar 60 metų, tai aišku, neprasidėjus e, su tomis naujomis technologijomis. O jeigu pradedi gyventi ir nori gyventi žemės ūkio visą gyvenimą, tada tai darysi. Ir mes turėtume galvoti, kaip panaudoti e, Europos finansavimą, kad paskatintume ūkininkus daugiau naudoti tas technologijas, pavyzdžiui, per horizontą 2020 ir panašiai. Aišku, kad e, e, Net mano žinių ir mano patirties nepakanka viską įvertinti. Mes gyvename tokiais laikais, kai jaunimas, jaunimą labai sunku įtikinti, net jeigu jie yra gimę ir užaugę ūkiją, kaime, įtikinti juos dirbti žemės ūkėje. Nes darbas žemės ūkėje yra darbas 365 mm, dienas per metus. Nepasikysi, karviai, kad melšėja tik penkias dienas per savaitę. Ar panašiai. Draugai penktadienį per pietus išeina iš darbo, o grįžta į darbą pirmadienį iš ryto, o tu turėsi dirbti ryto vakarą kiekvieną dieną. Taigi dėl to sunku būtų jaunimą, yra jaunimą įtikinti tai daryti. Antėje turbūt galėtų papasakoti, kokios problemos kyla Junktinėje karalystėje, kai migrantai kviečiami, kad e, nudirbtų tą darbą, kuriams mūsų rankų trūksta. Taigi, arba technologijos turės tai dirbti, arba žmonės. Tai aišku, nelengvos problemos išspręsti, bet e, labai gerai, kad jos keliamos. Labai ačiū, kad jums papasakote mums apie tai. 27 puslapyje rašote, kad yra pavojus, kad Europos ūkininkai bus, taps priklausomai nuo europinių mašinų ir technologijų. Kodėl taip yra? Kodėl e, mūsų bendrovės negali panaudoti Horizontas 2020 e, pinigų, kad pasistumėtų į priekį, kuriant europinės technologijas ir mašinas? Pane Sonara, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pateikti pasiūlymą. Šis komitetas turėtų pasikviesti ką nors iš neutralių pozicijų, pažvelgti į tai, kiek laiko mes skiriame spręsti problemas e, tų, kurie gyvena iš kitų žmonių darbo. Pavyzdžiui, bankai, kurie naudo, e, finansuoja žemės ūkį ir panašiai. Ir toliau, e, kiek reikia investuoti ūkiui, į tokią technologiją. Ir kokį poveikį tai turėtų ūkininkų įsiskolinimams. Kokio lygmens kainos reikėtų išlaikyti, kad būtų galima investuoti į tokias technologijas. Kalbame apie tai, kad reikia vis investuoti ir investuoti, tačiau realusis klausimas yra, kad tai turi įtakos ūkininkų produkcijos kainams taip pat. Niekas apie tai nekalba. Ir ketvirta, ar jūs atlikote kokį nors poveikio vertinimą, kokį poveikį tokios, toks žemės ūkis gali turėti e, žemės nusavybės koncentracijai, ūkių koncentracijai ir panašiai. Ačiū. Man atrodo, iš mūsų svečio mes e, savo klausimais e, reikalavome per daug. Norime, kad jis viską išspręstų, visas problemas. Turime pasilikti šį beitą savo. Pone Makintar. čia būčiau aš. Ačiū. Pirmiausia, atsiprašau, kad nebuvau salėje, kai buvo pristatytas šis tyrimas. Ši tema man labai artima, tačiau kaip sto žiūri narė, aš bent jau dalyvauju šiame darbe ir e, žinau, kad šis tyrimas apie tikslųjų knygavimą buvo rengiamas. Aš norėjau tiesiog išreikšti savo visapusišką paramą ir papildyti kitus narius jų žodžius dėl to, koks svarbus yra tikslus žemės ūkis ir kaip svarbu e, panaudoti šias technologijas visoje Europos Sąjungoje. Man pasisekė, e, kad aš buvau pranešėję komitete, rengiant pranešimą apie technologinius sprendimus e, darniam žemės ūkiui Europos Sąjungoje. Na, darnumas yra labai svarbus šiame pavadinime, nes labai daug technologijų gali mums padėti siekti didesnio darnumo žemės ūkėje visoje sąjungoje. Mano regioną e, West Midlandą e, turime universitetą ir e, keli mano kolegos su manimi lankėsi ten, jie dirba labai daug šioje srityje. Norėjau pasakoti Jums apie tos dalykus, kurie jau vyksta. Dar 2011 metais jie pradėjo naudoti ilgalaikį kontroliuojamo eismo žemės ūkio sistemą. Jie vertino mokslinis tyrimus, kurie rodo, kad Mašinos važinėja 87 procentais e, dirbamos žemės ploto ir netgi 64 procentais e, pievų ploto. Ir aišku, kad e, didžiulė žala daroma dirbožemiui. Ir pradėjus naudoti kontroliuojamo judėjimo ūkininkavimą, tai tokia žala smarkiai sumažėja. Taip pat jie galvoja apie kitas probleminės rytis Yra technologijų, kurias galima panaudoti su esama įranga. Ir, tačiau, aišku, didžiulė nauda uh, gali būti, kuriant, nu, gauta panaudojant naujas technologijas, yra naujų požiūrių į tai, kaip išnaikinti pikžalės, pažiūrėjau, panaudojant lazerius. Ne daugiau chemikalų, bet tai nėra būtina. Gali pikžalės išnaikinti E, lazeriais. E, Ekologiniams ūkininkams tai turėtų patikti. Nu, e, galima panaudoti robotus nurinkti derlių, antros kartos skraidimo aparatus panaudoti, kurie ne tik fotografuotų, bet dirbtų šį beitą. Galima pasiekti labai daug pažangos. Ir mes nebūtinai turime galvoti apie didžiulius aparatus, didžiulės mašinas, kurie kainuoja labai daug. E, gali būti, būt, e, technologijos sukūrimas gali kainuoti daug, bet e, nebūtinai jos turi būti tinkamos tik didžiuliams ūkiams. Ir aš sutinku su Džimu Nikolsonu. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų fondų panaudojimas E, siekiant vykdyti taikomuosius tyrimus, ne kažkokius tai svaj, ne, nesvajonės ir skraidimo padangėje, bet e, ieškoti praktinių sprendimų, kuriuos realiai galėtų panaudoti tikri ūkininkai. Man atrodo, kad tai tikro duotų realios naudos. Turime traukti čia mūsų ūkininkus. Ačiū. Nežinau, ar sprendimas buvo geras neriboti pasisakymų laiko. Pane Pet ir toliau. Ačiū, ponia pirminkė, kaip sto žiūri narė, aš norėčiau pasidžiaugti šiuo tyrimu. Visi šie duomenys, kurie yra labai vertingi, gali būti panaudoti e, priimant sprendimus. Toks ir yra svarbiausias tikslas. Be tų pavyzdžių, kurie jau buvo pateikti, aš norėčiau sužinoti, ar turite kokių skaičiavimų dėl to, kiek turėtų investuoti vidutinis ūkis, kad galėtų naudoti būtinas technologijas ir būti pasirengęs tokios formos ūkininkavimo. Jūs e, pateikėte skaičius e, dėl gyventojų demografinės struktūros. Na ir čia kyla vėlgi mokymo klausimas. E, dėl būtinybės supažindinti ūkininkus su technologijomis. Tokios technologijos yra labai sudėtingos ir ypač daug gali pareikalauti iš vyresnių ūkininkų. Taip pat norėčiau paprašyti patikslinimo Norėčiau sužinoti, kokia yra tikslaus e, žemės ūkio apibrieštis. Ar tai yra tokių technologijų kaip robotai, dronai panaudojimas, ar tai yra susijęs su tuo, ar, kaip sako kai kurie, tai reiškia ir genetinius pokyčius, genetinių E, kultūrų išvedimą. Jeigu kalbam apie tai, tai tam aš nepritarčiau. Aš manau, kad Europai nereikia genetiškų, genetinių pakeitimų, turime pakankamai išteklių ir žinių, kad padidintume našumą ir atitikt laikytumės nes darnaus vystimos tikslų. Pone Jarai, jūs paskutinis, bet atvykote paskutinis, todėl jums tik vieną minutę. Labai ačiū, labai trumpai. Kolega jau minėjo daugelį mano temų, tezių apie žemės ūkį ir plėtrą. Ir E, daugelis dalykų yra suformuojama politiniu aspektu. Taip vyksta mokslinė pažanga ir be abejo tai įtakoja ir didelius koncernus žemės ūkio sektorėje. E, e, manau, kad dabar vyksta tiesiog logiška plėtra. Ir um, jūs čia labiausiai kalbate apie duomenų apsaugą. Dabartinėme pasaulyje e, mūsų e, šaldytuvai yra išmanus ir duomenys yra renkami ir gali būti tvarkomi ir išnaudojami atitinkamai. Tad duomenų apsauga yra labai svarbus dalykas. Kitas dalykas kalbame apie tikslų į žemės ūkį ir tai susiję su švietimu. Jeigu mes ketiname tai įdėkti, tai, tai tinka ir pramoniai, nes pramonės įmonės gra, gamins didžiulės mašinas, dirbančias didžiuliuose laukuose. Tačiau viskas yra gaminama didelėm žemės ūkio bendruomenėm ir todėl ne vis, visos tos priemonės nesusilauks visiško priimtinumo. Ar turite kokių pra, patarimų, kaip galima būtų parduoti šitą nuomonę žmonėms? Dėkoju. Ponas Jar kalbėjo apie išmaniuosius šaldytuvus. Gal dabar jau galėčiau vėl kreiptis į profesorių. Prašau, atsakykite į klausimus. Dėkoju visiems už klausimus, už pastabas. Tikrai tai didelis iššūkis. Daugelis klausimų turbūt reikalautų išsamių tyrimų ir ilgų atsakymų. Smulkiai ūkininkai. Tai kelia susirūpinimo. Bet galėčiau perėti ir prie kito klausimo. Jeigu tiesiog nieko nedarytume ir leistume, kad viskas būtų kaip vyktų savaime. Kokia būtų, koks būtų mūsų žemės ūkis po 15-20 metų, jeigu mes nieko nedarytume? Jeigu neskatintume tvaraus verslo tam tikrose srityse, nežinau, kas nutiktų su mūsų žemės ūkiu. Tačiau aiškiai žinau, kad jaunieji ūkininkai kuriuos, su kuriais sustikau daugelį šalių, kad jie yra labai entuziastingi, jeigu turi galimybę dirbti ūkyje ir turi galimybę įdėkti naujas technologijas. Nauja, naujos technologijos nėra vien dideliai renginiai. Technologijos yra labai plati savoka. Nepamirškime to, tai yra svarbu. Pavyzdžiui, Jeigu turite, jeigu ūkininkas turi išmanųjį telefoną, geresnį negu aš turiu, ir jis fotografuoja vaikščiodamas savo lauku. Laukas gali būti mažas ir eidamas tuo lauku jis fotografuoja ir tas nuotraukos siunčia analizai ir iškart gauna atsakymą, šitoje vietoje yra lyguopimta teritorija, kitoje ne, čia trūksta azoto trašų, kitoje vietoje yra per daug azoto trašų. Ir jeigu tai nėra didelis aukos, jis gali taikyti tas naujas technologijas ir įvertinti, kas vyksta. Taigi tokiu būdu jis taiko technologijas, taip pat žinias, kurios yra šiuolaikiškos. Nesu tikras, kad vien žiūrėdamas akimis jis galėtų gauti tokios informacijos ir analizės. Kai aš dirbau vaikystėje kartu su tėvais, ūkyje aš bandžiau daugelį dalykų nuspėtų, bet ne visada nuojauta pasitvirtindavo, taigi reikia technologijų. Taigi technologijos padeda ūkininkams. Kai mes sakome, kad galėtume daugiau pagaminti, mažiau panaudodami, reikėtų gaminti daugiau produkcijos orientuotos į rinką. Reikia žinoti rinkos visą informaciją, ir galbūt įdėti mažiau pastangų ir gauti geresnius rezultatus. Manau, kad rinkos informacija ir prieiga prie rinkos ateitie bus labai svarbios priemonės. Kas už viso to stovi? Mes visi prieiga prie rinkos neturėtų būti. Prieiga prie rinkos turėtų būti suteikiama tik tai tiems ūkininkams, kuriais pasitikime. Taip turėtų būti, kai matome įvairias krizės Europoje matėme mm, priekybos centrus, mažmenininkus susijusius su vairiais skandalais. Reikia kontroliuoti, kas yra perkama, reikia užtikrinti kokybę ir saugumą, užtikrinti dokumentaciją. Aš žinau, kad buvo įvairios sistemos įvestos, Global Gap ir kitos Ir mes turime laikyti savo įsipareigomą, bet visos tos programos, tos sistemos reikalauja pinigų, išlaidų. Ar mes turėtume daugiau mokėti? Aš manau, kad mažmenininkai iš pradžių yra linkę mokėti daugiau, bet tai neturėtų trukti pernelik ilgai. Nes reikia suteikti prieigą ūkininkams prie rinkų ir tai yra tiesiog gyvenimo faktas. Technologijos, dokumentacija, lengvai gaunamos žinios ir taip toliau, mes galime didžiuotis, kad mes galime parduotuvėse gauti visą reikiamą informaciją. Bet kažkas tos duomenys tą informaciją turi parengti. O tą informaciją turėtų rengti ūkininkas. Ar tai yra ekologinis ūkininkavimas, ar kitoks. Mes galime pateikti klausimus ekologiškai ūkininkaujančiam ūkininkui. Ką jūs darote, kokius metodus taikote? Galime gauti įvairių atsakymų. Pavyzdžiui, vienas ūkininkas daugiau rūpinasi dirbos kokybė, dirbos biologija. Bet taip pat mes patys turime informuoti ūkininkus, kol kas tai dar yra tyriamame ligminėje, mes turime pasistengti informuoti ūkininkus, ūkininkus kokia yra jų žemės, dirbos biologinė kokybė, kokia yra dirbos struktūra, e, siekiant išvengti dirbos erozijos. Ateis toks laikas, kai galėsime tai daryti. Technologijos bus prieinamos ir kitom, kitiems ūkininkams. Žinote, kad ir sėjomanė yra geras dalykas. Tai yra geras metodas stimuliuoti dirbos dirlingumą ir dirbos mikrobinį gyvenimą ir taip pat kovoti su augalų lygomis. Nemažai klausimų aš čia susirašiau. Atsakomybė už duomenys ir duomenų apsauga. Svarbus klausimas. Universitetuose kolegos šios klausimus sprendžia, taip pat jūsų kolegos parlamento komitetuose šiais klausimais dirba. Pateiksiu keletą klaus... pavyzdžių. Universitetuose tam tikros darbo grupės analizuoja duomenys ir paaiškėja, kad arba ūkininkai nenori pateikti savo duomenys, jeigu negauna jokios naudos iš to, jokios naudos. Jeigu sėdėsite kabinetuose pilnus duomenų ir tie, tais duomenys nesidalinsite, tai neduos niekam jokios naudos. Reikia dalytis duomenimis, iš kurių galima gauti naudos. Ar tai reiškia, kad tas, kuris teikia paslaugas ir analizę, kad tik jis gauna naudos? Nemanau. Manau, kad naudos gauna, gauna ir ūkininkas, bet kaip visą tai organizuoti? Kaip užtikrinti, kad būtų nepažeistas konfidencialumas? Manau, kad tokia diskusija užtruktų dar dvi dienas. Bet mes žinome šią problemą, jos svarbą. Tai yra susiję su visos mūsų visuomenės skaitmeninimu saulės e, baterijos, jų instaliavimo kampanija. Kokios pozicijos geriau laikytis? Reikia turėti visą informaciją, jeigu kažkas vyksta netinkamai, kad būtų galima įsikišti. Taigi skaitmeninimas kaimo vietovėse yra technologinis klausimas. Jeigu telekomo įmonės norės suteikti tokias paslaugas, būtų gerai. Reikia užtikrinti atokiuose vietovėse prieigą prie žinių, ypač jauniems ūkininkams. Mokyklose žmonės išmoksta dirbti su išmaniaisiais telefonais, skaitmeninėmis technologijomis, taigi jie gali išmokti taikyti tas nelogijas ir savo ūkiuose kad galėtų pasitikrinti duomenų bazėse tam tikrą informaciją, tam tikrose e, tinklalapiuose, sužinoti informacijos apie įvairius augalų genotipus ir taip toliau. Kalbant apie genotipus, tiksliusis ūkininkavimas bando pritaikyti tam tikrus e, genotipus augalų prie dirvų tipų, pritaikyti technologijas. Čia nekalbu apie genetiškai modifikuotus organizmus. Pavyzdžiui, jeigu yra kukurūzai ir yra pigžolės, ir yra tam tikra šaknų sistema, šaknis žymiai giliau žemę vystosi ir tuomet e, tam tikrie pasėliai žymiai geriau auks bus atsparesni sausose vietovėse. Taigi svarbu, kad ūkininkai turėtų prieigą prie tos informacijos ir galėtų ją pasinaudoti galėtų tinkamai drikinti dirbą ir taip toliau. Tai svarbi sritis. Kalbėjomės e, apie tai su par parlamento nariu iš Mursijos. Reikia išmokti naudotis informaciją apie genotipus, kad būtų galima tinkamai panaudoti vandenį dirvos drekinimui. Bendradarbiavimas ir specializavimasis yra vienas iš tų dalykų, kurie, kuris pakeis že, e, ūkininkų bendruomenę. Gal aš ir klystu, bet ateitis parodys. Susirinkime po, susitikime po dešimties metų ir pažiūrėkime, kaipgi bus tuo met. Aš, aš manau, kad ūkininkų bendruomenėse reikėtų specializacijos, netgi atokiuose teritorijose. Smulkiai ūkininkai, gal jie ir išliks smulkus savininkai, smulkus ūkininkai, bet jie galėtų specializuotis. Negali vienas ūkininkas žinoti apie viską, kas vyksta jo ūkija. Jeigu jis gyvena ūkininkų bendruomenėje, kooperatyvai gali daug padėti. Galima dalytis įrangą, galima dalytis žiniomis ir patirtimi. Ypač jeigu kalbame apie atnaujintas mūsų švietimo mokymo sistemas. Jeigu paklausimėte manęs, kokių investicijų reikia ūkyje, kad būtų galima padėti, pradėti tikslų į ūkininkavimą, tai gali būti minimalus investavimas. Pavyzdžiui, ūkininkas pritaiko dozavimą, tarkim, trašų, augindamas augalus, remdamasis duomenėmis, kurios gauna naudodamasis išmaniojų telefonu. Taip pat tikslusis ūkininkavimas gali būti, kad jisai ūkininkas trašas įveda arčiau augalų šaknų ir tuomet vienodžiau pasiskirsto visame lauketos trašos. Manau, kad tokį dalyką galima naudoti. Pirmininkas mane ragina kalbėti trumpiau. Galėtumėm labai ilgai kalbėti apie žemės ūkio klausimus. Tikiuosi, kad atsakiau į didžiąją dalį klausimų. Jeigu jų būtų daugiau arba per sto elektroninį paštą arba man asmeniškai galite parašyti. Mm, galbūt ne viskas, ką aš sakau, yra įrodyta tiesa. Mes tengiamės siekti tiesos, bet e, būtent diskusijose ir iškyla įvairūs svarbus aspektai ir gimsta tiesa. Dėkuoju. Pone De Castro. Ponui De Castro patinka tokie akademinio pobūdžio debatai. Uh, kai nėra jokio laiko apribojimo, bet dėja šiuo atveju mes turime laikytis laiko apribojimų. Tęsime darbą toliau, turime, žinoma, prisitaikyti prie besikeičiančio aplinkybių, orientuotis į ateitį ir į atsižvelgti. Profesor Marmeka, dėkoju Jums. Išklausėme jūsų pasisakymų, jūsų idėjų ir manau, kad pasinaudosime jūsų idėjomis ateity, ateityje. Taip pat žvelgiant yra 2020 horizonto programą. Dėkojame Jums už pasidalymą savo mintimis, o toliau Kitas klausimas - valstybių narių vykdomos komisijos naudojamos įgyvenimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrėjai principai. Koordinatoriai nusprendė, kad mes turime pateikti nuomonę jūri komitetui dėl komitologijos procedūros. Pranešėjas jūri komitete yra ponas Šaja, o mūsų komitete nuomonės referentas yra ponas Ropė. Pone Ropė, žodis jums, prašau. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Noriu Jums pristatyti parengtą agri nuomonės projektą dėl komitologijos. Pagrindinis nuomonė rengėjas, kaip ir pirmininkas pasakė, yra jūrių komitetas, tačiau mes turim pateikti savo nuomonę, savo pastabas kuriomis turėtumėm ištaisyti kelias komitologijos proceso problemas, tiek susijusias su bendraja žemės ūkio politika, tiek ir su bendru proceso organizavimu. Komitologijos procesas sudaro sąlygas nacionalinių ekspertų lygmenių išdiskutuoti visus rūpimus Europinės teisėkūros klausimus. Kartu būtent dėl šios priežasties šio proceso dalyviai komitetai sudaryti iš valstybių narių, ministerijų ekspertų, kuriems pirmininkauja Europos komisijos padalinys, rengdami antrinę ES teisę, tai yra įgyvendinimo ir deleguotosius aktus, susiduria su eilė problemų. Neretai valstybių narių atstovai vengia išsakyti savo nuomonę. Komisija savo ruoštu perima daug valstybių narių įgaliojimų ir panašiai. Problemą dar labiau apsunkina tai, kad deleguotų aktų atveju parlamentas gali tik jiems pritarti arba juos atmesti, bet negali, neturime tokios teisės jų pakeisti. Todėl manau, kad reikalinga stiprinti sprendimų legitimumą, įskaitant sprendimus priimamus pagal komitetų procedūrą didinti skaidrumą ir valstybių narių atskaitingumą, užtikrinti, kad svarbių sprendimų nepriimtų nedidelis valstybių narių skaičius. O taip tikrai atsitiks tuo atveju, jeigu nebus atsižvelgiama į susilaikiusios valstybės narės, kaip dabar ir siūlo komisija. Todėl siūlau Agri komiteto nuomonę apie komitologijos proceso tobulinimą ap, turėtų apimti sekančias esminės nuostatas. Tai atsargumo principą, didesnė valstybė narių atsakomybė, didesnį proceso skaidrumą bei efektyvę komisijai suteiktų įgaliojimų kontrolę. Esu įsitikinęs, turime plačiai teisinti atsargumo principą. Tai reiškia, kad leidimai naudoti gaminius ar medžiagas negali būti išduodami atvejais, jei toks pasiūlymas komitete nesurenka kvalifikuotos valstybių narių balsų daugumos. Tai įtin aktualu, kai klausimas yra susijęs su sveikatos ir aplinkos apsauga žmonių, gyvūnų ir augalų saugumu. Nemažiau svarbu yra didinti ir patį komitologijos proceso skaidrumą. Tam siūlau viešai skelbti atskirų valstybių narių atstovų balsavimo rezultatus ir konkrečios pozicijos priežastis. Taip pat informacija apie komitetų sudėti ir dalyvavimą posėdžiuose apie atstovaujamos valstybės narių institucijas. Taip pat siūlo pareikšti nuomonę, kad apeliacinis komitologijos komitetas nepateisina savo e, paskirties, balsavimo jame rezultatai paprastai nesiskiria nuo balsavimo nulatinėme komitete. Todėl tikslinga būtų atsisakyti siūlomo antro svarstymo e, apeliacinėme komitete. Ir pabaigai nemažiau svarbu, parlamentas ir taryba turi išlaikyti teisę bet kuriuo metu peržiūrėti komisijai, e, komisijai suteiktų įgaliojimų galių ir atitinkamų teisės aktų apimtis. Tai būtų pagrindinė e, nuomonė, kuri yra išdėstyta pasiūlymuose ir labai e, džiaugsiuosi už jūsų pasiūlymus, pastabas, e, kritiką ir manau, kad e, toliau visi kartu po to bendrai dirbsime. Ačiū. Dziękuję. Pana propozycje są bardzo konkretne. Rozpoczy... Dėkuoju, tai yra labai konkretus pasiūlymai. Ir dabar galime išklausyti narių komentarų ir pareiškimų. Pone Giuliu, pirmoji, prašau. Dėkoju, pritariu tikslui, kurį iškėlė pranešėja savo pranešime. Manau, kad yra visiškai teisinga, jog mes turime reikalauti atsakomybės iš valstybių narių, kaip priimami sprendimai. Dėl to turime stiprinti skaidrumą, didinti skaidrumą Manau, bet pranešės pranelik toli nuėjo, kalbėdamas apie skaidrumą. Reikėtų balsavimo ataskaitos viešai paskelbtos, kai balsavo valstybės narės, bet jo prašymas, ir atsiprašau, aš perfrazuosiu, kad būtų pagrindžiamas išsamei jų balsavimas vienai par kitaip. Tai čia galbūt pernelyg daug reikalaujama. kažin ar mes kažką iš to labai sužinotume, bet iš principo, kad mes reikalautume, jog valstybės narės pateiktų pilną pagrindimą, kaip jos balsuoja kiekvieno atskirų e, antrinės teisės klausimų, nėra būtinas dalykas. Ir tai galbūt kaip tik privers valstybės narės balsuoti ir priimti tokius balsavimo sprendimus, kurių jie kitu atveju nepriimtų. Aš taip pat manau, pranešėjas laikosi nuomonės, kad mes turime tarsi sustiprinti mažesnių valstybių narių balsus. Kitaip tariant, kad sprendimų nepriimtų vien tik saujelė didžiųjų valstybių narių. Aš tikiu laisvą valią ir jeigu valstybės narės pasirenka nebalsuoti, tai yra jų sprendimas. Taip kaip ir mes, Europos parlamento nariai, kartais nusprendžiame nebalsuoti. Kartais taip darome dėl to, kad mes nenorime to daryti, tiesiog nenorime kelti rankos, o kartais tiesiog neturime, nuoširdžiai neturime nuomonės ar neturime informacijos, kad galėtume išsakyti tą nuomonę. Taigi susilaikymai kartais gali būti visiškai pagristi. Ir nuolatinėse komitetuose tas susilaikimas kartais yra politizuojamas. Ir buvo nemažai atvejų, kai ekspertai yra instruktuojami valstybių narių nebalsuoti tam, kad nebūtų, netaptų sprendimo dalimi. Ir jeigu priemamas toks sprendimas nebalsuoti, aš nemanau, kad mes turėtume kažkaip ginti tas valstybės narės. Mes neturėtume kažkaip protekcionistiškai elgtis mažųjų valstybių narių atveju. Kartais ir didžiosios valstybės narės - Vokietija, Junktinė karalystė ir Ispanija - nebalsuoja. Ir kartais tas nebalsavimas daug pasako. Jeigu valstybė narė pasirenka instruktuoti savo ekspertus, balsuoti ar ne, tai čia priema politinį sprendimą bet nereikėtų to pernelyg politizuoti. Reik, ekspertai turi tiesiog e, turi remti savo ekspertinėmis žiniomis ir jeigu ekspertas pasirenka nebalsuoti, reikia tai gerbti. Jūs visiškai teisus. Yra apeliacinė procedūra ir tada gaunate tos pačius rezultatus. Komisijos pasiūlymas, kad jeigu valstybė narė nebalsuoja, pirmo e, raundo metu ir susilaiko, tai nereiškia, kad nedalyvaus e, apeliacinėme procese. Mes gausime tą rezultatą apeliacijų komitete. Jeigu negauname rezultato, negauname kvalifikuotos daugumos pirmo balsamo metu, tuomet jūs sumažinate tą žmonių skaičių, kurie gali balsuoti ir apeliacinės komiteto metu tuomet negausite reikiamos daugumos. Aš manau, kad yra elegantiškas būdas ir sąžininkas būdas išeitis iš tos padėties, kai susidaro sunkumų balsuojant dėl antrinių teisės aktų. Dėkoju. Dėkoju už išsamius komentarus, jie tikrai yra naudingi. Toliau ponas Donano. Ačiū pirinkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už jo darbo kokybę. Tas, ta tema tikrai yra sudėtinga ir teisinė, ir techninė, ir politologinė, ir, ir politinė. Komitologijos procesas yra svarbus, priemant pagrindinius teisus, tiek žemės ūkio, tiek e, fitosanitarijos produktų patikimų rinkų ir taip toliau. Todėl svarbu, kad e, diskusijos dėl šių klausimų būtų, vyktų labai aiškiai, skaidriai, kad būtų mokslinė visa informacija e, surinkta. Aš pritariu pranešėjau, kad reikia laikytis atsargumo principo, bet nesu įsitikinęs, kad pagrindinis pakeitimas, kurį siūlo komisija dėl kvalifikuotos daugumos, kad tai išspręstų visas problemas. Turiu abejonių dėl to, kad kai leidimai pateikti į produktus rinkai, e, man kila abejonių dėl apeliacinio komiteto. Čia balsuoti būtų galima už ir prieš. Ir kaip ir ponia Gerling, aš pritariu skaidrumo stiprinimui. Ir turėtų apeliacime komitete dalyvauti žmonės atstovaujantys savo šalį. Būtų galima kreiptis apeliacinį komitetą ministrų lygių ir numatyti žingsnius, kaip reikėtų elgtis, kai nėra patiekiama nuomonė. Tai tiek. Dėkuoju. Ponas Hautama, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai. Jo mąstymas ir interpretacija yra įdomi. Gerai, kad mes surengėme diskusijas, kaip reikėtų dirbti toliau. Bet yra didelis skirtumas tarp to, ko nori pranešėjas ir ko norėčiau aš ar mūsų frakcija. Mes tengiamės kiek galima daugiau laikytis mokslinių tyrimų, duomenų, faktų, skaičių, o pranešėjas siūlo kitokius dalykus. Žymiai daugiau uh, augalų apsaugos produktų ir genetiškai modifikuotų organizmų pateks į rinką, negu to iš tiesų reikia. Jeigu nebus aiškios daugumos, tuomet turėtume pasakyti ne. Manau, kad čia per toli nueita. Mano nuomonė, reikėtų nepolitizuoti to, jau dabar tai mes darome. Reikėtų iškoti kitų kelių. Tikrai nereikėtų to politizuoti. Reikėtų daugiau pasitikėti ir klausyti mokslinių institucijų. Komisija E, siūlau, kad e, valstybė narė gali pasakyti tik tuomet, jeigu turi aiškę nuomonę. Tokiu būdu galimybė susilaikyti bus minimalizuota. Nežinau, ar mes teiksime kokiu nors pakeitimu, dar aptarsime viduje, tai išsameu. Ir taip pat mes uh, esame linkę bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais. Ponas Jar. Labai ačiū. E, tris pastabas norėčiau pateikti. Aš e, e, vadovauju šiam procesui ir mes norėtume žinoti, kad komisa, komisija ne tiesiog parengtų tokius masyvius dokumentų paketus, bet tą informaciją dozuotų. Tai būtų daug sažiningiau. Ir mes negalime viename teisės akte išanalizuoti kelių skirtingų teisinių problemų. E, kalbant apie susilaikimus, taip, tai teisėta ir sąžininga. Mes e, apie tai daug kalbame ir parlamente ir yra daug yra susilaikiusių, tačiau e, problema kyla su kvalifikuota dauguma. Dabar valstybės narės viet, tada, kai nori balsuoti, ne, susilaiko. Aš nenoriu nieko priversti, tačiau E, susilaikimas e, tiesiog ne, viso, visam procesui nepastarnauja, nes netampa aišku. Geriau jau jos pasakytų ne. Aš asmen, asmeniškai sutinku e, su tuo, kad demokratija reiškia, jog žmogus turi apsispręsti ir Šiuo atveju aš tikrai labai sutinku su šitą poziciją. Aš e, manau, kad deleguotieji ir gyveninamieji teisės aktai yra nauja, naujos, nauji teisės aktai, nauja priemonė ir e, noriu palinkėti visokiojo pasiekmės. Dziękuję. W tej chwili poprosimy. Ačiū. Dabar e, komisijos generalinio sekretariato atstovas panas Klaus. Ačiū pirmininkė. Buvo iškelta nemažai klausimų. Norėčiau dabar patikslinti, kad komisijos pasiūlymas e, liečia tik tai konkrečius elementus, kurie įtraukti dabart, į dabartinį komitologijos reglamentą. Mūsų pasiūlymas nėra susijęs su delikuotasiais aktais. Jiems taikomos kitos procedūros, kitas kelias, kylantis iš sutarties tiesiogiai. Komisijos pasiūlymas skirtas tik tai gyvendinimo aktams, kurie kyla dėl reglamento, dėl gyvendinimo akto e, reglamento patvirtino 11 metais. Ir netgi čia komisija nesiūlo peržiūrėti visos komitologijos sistemos, bet nori spręsti konkrečią problemą, kuri pasitaiko nuo 2011 metų jau. Ir tai yra būtent, kaip teisingai išsakė kai kurie apeliacinio komiteto etape. Apskritai komitologijos sistema veikia labai gerai. Norėčiau pateikti skaičių. Komisija patvirtinta maždaug 1500 įgyvendinimo aktų per metus, apie 98 procentus šių įgyvendinimo aktų per komitologijos komitakus praeina su pozityvia nuomonė iš valstybių narių. E, beveik nepastaiko neigiamų nuomonių ir dar turime tuos e, maždaug 2 procentus, kuomet nepatikima nuomonė. Ir būtent e, šiai situacijai skiriamas šis sprendimas kai nėra kvalifikuotos daugumos, ar už ar prieš. Ir pagal tam tikras sąlygas, tam tikrus scenarijus, kai kalbama apie žmonių sveikatą ir saugumą, gyvūnų ir augalų sveikatą ir saugumą, periname į kitą etapą, apeliacinio komiteto etapą. Kai kuriuose srityse, jūs minėjote GMO, buvo taip, kad apeliacinio komiteto etapas neduoda rezultatų, ko buvo tikimasi komitologijos procese, būtent, kad šis komitetas pateiktų kažkokį sprendimą. Beveik niekada nėra to sprendimo, tiesiog e, patirimas tas pats rezultatas, kaip ir komitologijos e, procese anksčiau. Taigi tokia yra situacija. Būtent dėl to kai tokiais atvejais, kad klausimai yra tokie politiškai jautrus ir komisija bando šią situaciją taisyti. Vienas iš narių sakė, kad, kad Labai gaila, kad e, e, tokios procedūros politizuoja. Ne, ne komisijos interesas yra juos politizuoti. Tai yra būtent valstybės narios, kurios tokiais atvejais atsisako prisimti atsakomybę ir tą karštą bulvę nori permesti vėl komisijai į rankas. Ir nereikia pamiršti, kad tie gyvenimo aktai kyla iš bazinio teisės akto, kurį taryba ir parlamentas yra kartu patvirtinę. Todėl reikia užtikrinti vienodas gyvenimo sąlygas ir dėl to tam tikros galios suteiktos komisijoje. O čia valstybių vaidmuo yra toks, kad jos kontroliuoja komisijos veiksmus, įgyvendinant šias galės per komitologijos procedūrą. Ir kelių metų patirtis rodo, kad kuomet šios karštos bulvės vėl gražinamos komisijai, valstybės narėms, neprisimint atsakomybės, apie ką, dėl ko būtent komisijos pirmininkas pateikė šį pasiūlymą, kaip pakeisti komiteto procedūrą šiek tiek. Čia buvo mm, išdėstyti tie keturi elementai. Ir būtent e, tokį pasiūlymą komisija pateikė. Žinoma, mes nesitikime, kad e, Jeigu šis pasiūlymas e, bus patvirtintas, e, sprendimus priiminės kelios valstybės narės. Priešingai mes norime suteikti paskatų valstybėms narėms, nes tuomet susilaikimas būtų e, laikomas nedalyvavimu. Mes norime, kad jos dalyvautų. Žinoma, toks yra tikslas, nežinome, ar tai suveiks, tiesiog to tikimės. Na ir po to yra dar keletas kitų elementų, jūs ir kiti parlamento komitetai išreiškė paramą komisijai dėl e, didesnio skaidrumo ir individualaus valstybių narių balsavimo. Tikiuosi, kad jūs komitetas tam pritars. Na, tuo ir baigsiu, nebent turėtumėte daugiau klausimų. Ačiū. Dėkojame. Ponas Ropė, prašom. Dar kartą ačiū pirmininkė. E, labai ačiū už, e, sakyčiau, labai ištamius ir reikalingus komentarus. Visi džiaugiuosi, kad e, sutinkam, kad yra problema ir daugumoje, na, matom teising, vieną kryptį, kaip tą problemą įspręsti. Galbūt komisija norėtų turėti tokį parankesnį dokumentą, bet manau, kad e, reiškia, mūsų norai ir ketinimai e, daugiau skaidrumo, daugiau viešumo, daugiau atsakingumo, e, ypatingai jautriais klausimais, turbūt visiems tas, manau, yra labai artimas dalykas ir todėl manau, kad užsifiksavau, aš užsirašiau tas jūsų mintis ir pastabas ir dirbsim kartu visi, kad surast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 Rytoj pirmininkaus pirmininkas De Castro. Na, o aš su jumis jau atsisveikinu. Ačiū. Ir baigiame komisijos komiteto posėdį. Ir posėdis baigiamas.